haven't seen you since. since, since no, Dear colleagues, please. Brangus kolegos, prašau susėsti. Tai taip. Ir džiugiai, to pačiu liūdnai sveikinu atvykus Lordą Džonataną Hilą, kuris priemė mūsų kvietimą šiandien atvykti į posėdį atsisveikinimui prieš atsistatydindamas. Mes žinoma labai gailimės, kad taip susiklosti aplinkybės, kurios privertė priimti tokį, na, be abejo, suprantamą sprendimą. Tačiau ir asmeniškai, ir iš institucinės pusės galčiau pasakyti, kad tikrai buvo mums didžiulis malonumas ir didžiulį garbė su jumis dirbti. Mums labai trūks, taip pat ir jūsų humoro jausmo, bet ir žinoma jūsų konstruktyvaus požiūrio į tarp institucinį bendarbiavimą su Europos parlamentu ir būtent su mūsų komitetu. Jūs dirbote puikiai, mes kartu dirbome puikiai pasiekėme svarbių dalykų. Tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai gyvensime kai kurios projektus, kuriuos kartu pradėjome. Tačiau, žinoma, pats kontekstas yra tikrai labai liūdnas, na, nenorėčiau daugiau apie tai ir kalbėti. Visi žinome referendumo rezultatus. Bet ką čia labai ačiū, kad atvykote ir labai ačiū už visą mūsų darbą kartu per šios pastosius dviejus metus. Prašau, Džontanai. Žodis jums. Labai ačiū. Ačiū visiems, štai kad mane pasikvietėte. Na. Man buvo sunku pradėti dirbti, dabar dar sunkiau baigti savo darbus. Taip, gerai sakote. Tačiau tikrai labai norėjau atvykti, atsisveikinti su jumis visais, tinkamai atsisveikinti. Kaip sakė pirmininkas, pradėjome pažiūrėti nuo dviejų interviu komitete, nuo to laiko ilgai dirbome kartu, sukūrėme puikius bendravimo santykius, plėtojome pasitikėjimą, kuris yra būtinas parlamentiniai sistemai. Nors žinoma, skirtingai vertiname kai kurios dalykus, skirtingų perspektyvų ir žiūrėjome, tačiau mes visi kartu siekime, kad būtų projektai gyvendinti, siekime užtikrinti finansavimą ekonomikai, taip pat siekime užtikrinti finansinį stabilumą. Ir norėčiau tikrai padėkoti Roberto už pirmininkavimą. Jis pirmininkavimas tikrai nustatė gerą bendravimo toną. Labai ačiū Jums už tai kaip ir Roberto ir daug kitų tiksliaisiais piliečių, kurie čia dirba Briuselėje. Aš taip pat esu labai nusivylęs referendumo rezultatais, taip pat aš norėjau, kad rezultatai būtų buvę kitokie. Ir manau, kad Britanija būtų galėjusi suvaidinti svarbu vaidmenį, užtikrinti Europos konkurencingumą, atvirumą, lakstumą, tačiau elektoratas pažiūrėjo kitaip, na ir reikia tautos balsą gerbti. Ir dabar, kai jūs tikristė perėsi naują santykių su Europos Sąjunga etapą, nemaniau, kad būtų tinkama, jeigu likčiau savo pareigose, jeigu, na, tarsi apsimeščiau, kad nieko reikšmingo neįvyko. Būtent todėl pareiškiau, kad atstatydinsiu ir šios savaitės gale e, taip ir bus. Tačiau norėčiau pasakyti, kad turint galvoje tą ateities etapą, aš pasakysiu, kad per pasus porą metų mes labai daug ką padarėme, labai daug apimė labai daug skirtingų projektų, pajudėjome link vieningos rinkos kapitalui. Čia BL parlamentas vadovavo darbams. Taip pat siekime, kad darbas būtų paremtas įrodymais, tikslinome teisėkuros projektus, norėjome užtikrinti kuo desnį saugumą ir tuo pačiu užtikrinti augimą. Ir beje, džiugu pasakyti, kad e, mūsų pavyzdžių seka kitos pasaulio šalis. Siekime sukurti stipresnę bankų sąjungą. Ir finansų paslaugas tas pirmą e, vertinome iš vartotojų perspektyvos. Tad e, labai dėkoju už visą paramą, kurios čia sulaukiau, tačiau taip pat džiaugiuosi ir tais iššūkiais, kuriuos jūs kėlėte. Iššūkių mums reikia kad galėtume tikrai užtikrinti gerą teisėkuros darbą. Tad, na, teks man jūs palikti anksčiau negu tikėjausi ir norėjau. Tačiau norėčiau nu, pasakyti, kad e, labai aukštai vertinu šio komiteto narius, jų techninės žinias, jų pasiryžimą dirbti. Ir manau, kad e, diskusijas referendumas E, reiškia, kad jūsų darbas bus dar svarbesnis, reikės dar labiau pasitekti užtikrinti ekonomikos sėkmę ir darbo vietų augimą Europoje. Mano kolega Valdas Dambrovskis perims mano kruotus klausimus ir nebijau, kad jis taip pat konstruktyviai dirbs šioje srityje. O aš tikiuosi galbūt e, neformaliu pagrindu stebėti toliau e, šio komiteto darbą, jau už kitos kanalų pusės. Ir linkiu kuo didžiausios sėkmės nes jūsų darbas tiesiogiai veikia Europos ekonomikos augimą, klėstėjimą ir darbo vietų kūrimą. Tad džiausios jums sėkmės. Labai ačiū, Jonathanai. Becherbalts. Labai ačiū, ponė komisijos nariai. Dėkuoju, kad atvykote. Na taip, liūdna diena mums visiems. Liūdna mums visiems atsisveikinti. Vis, na čia visos APP frakcijos vardu padėkoti Jums už bendarbiavimą. Žinoma, ne tik su mūsų frakcija, bet už bendarbiavimą su, su komitetu. Mes manome, kad Jūsų sprendimas atstatydinti yra garbingas ir matome, kad jūs pasikeitėte kaip tikras britų džentelmenas. Ir manau, ypač reikėtų pabrėžti, kad e, kiti asmenys, kurie labai griežtai pasakė už, už neskalistės išstojimą, yra likę e, čia ir kita vertus matome, kad tie, kurie pasakė už Britanijos likimą Europos Sąjungoje, e, palieka savo postą, taigi, o, o taigi tie, kurie norėjo, kad Britanija išstotų, liks iki, tai, iki kadencijos pabaigos. Na. Komisijos nariai, jūsų netekimas mums yra didelis nuostolis, didelis smūgis Europos projektui, nes vis metą atvirai reagavote į argumentus, jūs buvote linkęs gerai diskutuoti, aptarti klausimus. Taip pat trūks mums ir jūsų humoro jausmo, trūks mums jūsų asmenybės. Ir tikrai tai yra Europos Sąjungai sutruks. Nes, na, tikrai, jūs, jūs man labai patikote, patikus jums dirbti labai ačiū. Komisijos nariai, dėkoju, kad sutikote priimti mūsų sutiki, e, kvietimą atvykti čia ir atsisveikinti su mūsų komitetu, nes man atrodo, kad šiam komitetui jūs buvote iš tiesų labai svarbus, nes ėjote nepaprastai svarbias pareigas ir visos socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau Jums pasakyti, kad kartais, žvelgdami į plenarnių posėdžių salę, mes esame sunerime dėl to, kaip elgesi kai kurie jūsų tėvinainiai ir Borchard Balts jūs jau pavadino džentelmenu, aš manau, kad jūs iš tiesų toks ir esate. Kai mes pirmą kartą keitėmės nuomonėmis, tuomet e, jums sakiau, ką aš manau apie tai, kad kažin ar komisijos narys iš valstybės, kur nepriklauso eurozonai, galėtų būti atsakingas už šią sritį. Bet e, turiu dabar pasakyti, kad jūs esate ne tik džentelmenas, bet ir sąžiningas veikėjas, sąžiningas veikėjas Eurozonos valstybių atžvilgių ir tai mums buvo labai labai svarbu. Dabar jūs mus paliekate ir jūs palie, paliekant tokias pareigas, man atrodo, labai svarbu apžvelgti, kas buvo padaryta ir jūs paveldėjote e, kapitalų rinkos, kapitalo rinkos kūrimo darbus pradėdamas eiti pareigas ir kaip komisijos narys. Kaip Jūs vertinate, kurie komisijos pasiūlymai yra patys svarbiausi, kuriuos paliksite savo įpėdiniui? Ačiū. E, Kate Swinburne. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų tai labai liūdna diena mums, ne tik dėl to, kad prarandame jūs, bet taip pat ir dėl to, kad jūs esate EKR frakcijos e, politinės šeimos pirmasis komisijos narys ir iš tiesų jūs, dėl jūsų mes galime didžiuotis ir jūs visai mūsų politiniai frakcijai suteikėte daug svorio, jūs parodėte, kad galima siekti geros politikos remiantis rezultatais. Taigi aš dėkoju Jums, kad padėjote man ir visiems kitiems ir jūsų išėjimas, tikiuosi, bus pozityvus ir mūsų santykiai e, klostysis ir ateityje. E, dėkoju Silvigulė, ponė komisijos nariai. Pirmiausia, jūsų garbiai kalbėsiu angliškai. Ir man kaip prancūzijai, tai žinau, nėra taip lengva. Tai pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti, padėkoti Jūsų komandai taip pat. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Matthew šiandien su Jumis atvyko, nes e, palaikėme puikius santykius ne tik su Jumis, bet ir su visa Jūsų komanda. Antras dalykas, prisimenate, aš buvau Aš netgi Britanijos spaudoje buvau įvardyjama kaip grėsmingoji Siviguler, nes reikalavau, kad antras klausimas būtų surinktas jums. Bet man atrodo, kad kartais geriau kartelę pakelti labai aukštai, kurią gali pasiekti tik patys geriausi žmonės ir tada pagerėja santykiai. Taigi dėkoju jums už tai, kad visuomet taikstėtės su tais sudėtingais santykiais, kurie kartais egzistuoja tarp komisijos ir parlamento. Dėkoju už tą įvaizdį, kurį paliksite apie savo šalį, nes kartais tie žmonės, kurie prima teisingus sprendimus, jų nėra tiek jau ir daug. Bet kad jų yra, tai jau irgi labai svarbu. Taigi ačiū ne dėl to, kad paliekate mus, nes mėliau mes jūs matytumėme ir ateityje, bet už tai, ką paliekate. Ir dar vienas dalykas. Labai norėčiau, kad liktumėte tam tikrų ambasadoriumi Ir kartais tikrai labai būtų gerai, jeigu paaiškintumėte žmonėms Londone, kad mes norime konstruktyvių santykių ir esame, išlikti griežti, esame priversti išlikti griežti, nes kalba eina apie mūsų žmonių interesus. Bet kadangi Britanijos vyriausybė nori pasinaudoti tuo, kad galioja sutartys, tai labai prašau nepamirškite ir straipsnio dėl nuoširdaus bendradarbiavimo. Aš tikiuosi, kad juo galėsime pasidžiaugti ir ateityje, kai bendrausime su jūsų kolegomis. Taigi padėkite mums padėti jums. Ačiū Marisa Matijas. Ačiū komisijos nariai. Kalbėsiu irgi angliškai. Buvau viena iš tų, kuri bandžiau apsunkinti jūsų paskirimą komisijos nariu. Bandžiau apsunkinti jums ir jūsų darbą. Taigi apgalėstauju, kad taip yra, bet per pastaruosius dviejus metus aš supratau, kad nesate cinikas, turite kur kas geresnį humoro jausmą nei aš. Ir nepaisant politinių skirtumų, linkiu Jums sėkmės. Žinau, kad Junktinės karalystės žmonės nusprendė išstoti iš ES, bet iš Europos Jūs tikriausiai nepasišalinsite. Ir aš tikiuosi, kad išliksite europinis bičiulis, kad turėsime bendrų darbo barų ir ateityje mūsų keliai susikirs ir tie politiniai skirtumai matyti neišnyks, bet vis tiek buvo labai malonu dirbti su jumis. Ačiū Sven Gygold. Jonathanai, jūs teigiate, ir tai yra tiesa, kad mes nenorėjome, kad jūs eitumėte tas pareigas, o dabar, kai išeinate, mes nenorime, kad išeitumėte. Ir tokia yra situacija, ir man labai liūdna dėl referendumo rezultato. Ir man liūdna, kad jūs išeinate, nes darbo su jumis patirtis man asmeniškai nebuvo normali politikoje, nebuvo įprastinė. Man netrodė, kad jūs, nepaisant to, kad mes jūs sutikome netaip šiltai, niekada nebandėte keršyti ir visada buvo, vyko atviras dialogas ir dėl daugelio dalykų žengėme pirmin ir tikrai buvo visuomet bandoma dirbti viešo intereso labai atvirai ir sąžininkai, nepaisant to, kas, kas įvyko. Ir tai netai dažnai pasitaiko, tai rodo, kad esate aukštų standartų žmogus. Ir labai gerbiu jūs ir labai man liūdna dėl to, kad pasitraukėte. Ir netgi tai, kaip jūs tą padarėte, jūs įrodėte, kad esate labai stiprus asmuo. ir aš manau, kažką mes galime dar nuveikti. Jūsų kapitalo rinkų kūrimo idėja yra gera, gera Europai ir ji nebūtų buvusi gera vien tik tai Britanijai, bet visai Europai. Tai dabar mes privalome tai suvokti ir ta idėja visuomet bus jūsų idėja ir aš manau, kad mes tą galime nuveikti kartu, viską padaryti teisingai, sukurti tą rinką teisingai, kad ji būtų realiai integruota ir būtų užtikrinamas finansinis stabilumas. Tai yra svarbu siekiant bendrų mūsų tikslų. Ir galbūt netgi tai tokiu būdu bus nusinčiamas signalas tiems Britanijos piliečiams, kurie tikisi bendros ateities su Europa. Ir galiu pasakyti Silvi, kad mes Taip, mes turime išlikti griežti, tvirti, užtikrinant vienodas taisyklės ir teisės. Jeigu norite būti bendroje rinkoje, turite priimti visas tas taisyklės, bet viskas turi būti daroma draugystės dvasioje ir jeigu mums pavyks to pasiekti, tai bus nusinčiamas tinkamas signalas ir mūsų draugams, bičiuliams Didžiojo Britanijoje ir dėl to, Jonathanai, noriu tau padėkoti. Tai tiek būtų. Mr. Coburn. Ačiū, ponas Coburn. Atrodo, kad jūs labai populiarus e, europiečių tarpe, bet e, nesate populiarus Britų piliečių tarpe, kurie nusprendė, kad reikia pasitraukti. Aš nenoriu tyčiotis iš kažkieno kito situacijos, bet JUKIP partija, kuri priešinos, kuri norėjo išstoti iš es, padarys viską, kad mm, užmėgsime gerus santykius su Europos rinkomis. Aš pats e, esu dirbęs Sityje, Sičio prekyboje, kaip ir ponas Faradžas, ir aš sieksiu, kad pasirašytume gerą sutartį su Europos Sąjunga. E, Bet, kaip ten bebūtų, Britų visuomenė priemė sprendimą, e, toks yra demokratiškas būdas ir taip yra. Ir visokio pasiekmės jums jūsų kitame darbe, kad ir koks jis bebūtų. Barbara Kapel. Ačiū, Lorde Hilai. Ačiū už tai, kad atėjo šiandien į mūsų komitetą. Savo kadencijos pradžioje sakėte, kad nesate finansinių rinkų reglamentavimo ekspertas, bet kad manote, jog e, geriau mm, mažiau reglamentavimo ir mes, mums pas, pristiks jūsų pragmatiško požiūrio ir siekio įsigilinti viską, e, reglamentuoti, supaprastinti nepamirštant svarbių dalykų finansinėse paslaugose. Per pastaruosius pusantrų metų jums pavyko daug pasiekti, rengite naujas taisyklės dėl rinkų stabilizavimo, e, taip pat rekapitalizacijos. Jūsų pasirežimas siekti kitokio rizikos vertinimo, remiantis Bazelio grupės sprendimais, Kitas svarbus pasiekimas, jūs buvote tikrai atsidavę savo darbui, norėjote paskatinti investicijas, o tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bankų atskaitomybės, bankams keliami atskaitomybės reikalavimai, atsižvelgiant į skirtingus bankų dydžius, taip pat turto valdymas. Jūs akcentavote, kad sunku supaisyti visų galiojančių taisyklių. Uh, jūsų praktinio požiūrio mums tikrai pristiks ateityje. Linkiu Jums visokio pasiekmės ateities Jūsų darbuose. Ačiū toliau, Nina Gil. Ačiū pirmininkė Nordė Hilai, kaip ir sakėte, pradžioje Jums buvo nelengva. Pamenu, jog sakėte, kad būsite prieinamas, pasiekiamas parlamentui ir jūs tą pažadą ištesėjote, jis buvo įmanoma surasti ir susisiekti su jumis. Klausimuose, kaip pamenu, buvo sakoma, kad dėl savo profesinės patirties, dėl to, kad esate Britas, vargiai e, sieksite Europos integracijos. Bet dabar tai, ką girdime šiandien, matom, matome, kad jūs tikrai pasirodėte besas tikras europietis, tvirto būdo ir pasir, buvote pasirengęs dirbti taip, kaip reikia, siekti kapitalo rinkų sąjungų skūrimo. Jūs pakeitėte daugelio žmonių požiūrį visoje Europos Sąjungoje. Dabar, na, išplaukėme jau dringesnius vandenis, nes e, bus atlikta kapitalo rinkų sąjungos peržiūra. Šiandien balsavome dėl e, sprendimo dėl prospektų pirmojo teisės akto susijusio su kapitalo rinkų sąjungomis. Tai pirmasis žingsnis, bet dar darbas netliktas. Ir aš norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad jūsų nebus čia, kai tas darbas bus baigiamas. Tai tikrai geras darbas. Ir dar laukia ilgas kelias siekiant sumažinti suskaldimą bet kai, bus dar, kai darbas bus atliktas, e, nuopelnai tikrai turėtų būti priskirti jums ir aš tikiuosi, kad jūsų įpėdinis eis tai, tuo pačiu keliu. Noriu palikėti jums visokio pasiekmės leiboristų partijos vardu, padėkoti už tai, kad dirbote su mumis ir neabijoju, kad ir ką nuspręstumėte e, veikti ateityje, jūs lydės sėkmė. Ashley Fox. Ačiū pirmininkė. Lorde Hilai, konservatorių delegacijos vardu noriu padėkoti Jums už Jūsų tarnybą. Jūs atstovavote savo šalį ir savo partiją puikiai. Ačiū už tai, kad atlikote savo darbą puikiai ir apgalėstauju, kad Jūs pasitraukite. Noriu, kad tai būtų įrašyta į posėdžio protokolą. Jonathanai. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Koburnui. Kai tik aš pradėjau, e, na beveik e, išskysti, pasisakė ponas Koburnas ir šiek tiek pakeitė situaciją. Aš visiškai nebejoju. Aš jau tai sakiau ir kad man, kad man nereikia, kad man kas nors nurodinėtų daiktų ar pasakotų apie tai, ką nusprendė Britų žmonės ir kad reikia paisyti Britų visuomenės valios. Aš žinau, kad taip turi būti. O kalbant apie konstruktyvius santykius, kuriuos minėjo paneguliar, mums tikrai jų reikia ir manau, kad konstruktyvus santykis veikiausiai e, bus e, kuriamas tų žmonių, kurie klausosi kitų žmonių Europoje, o ne bando juos įžeidinėti. O dėl kapitalo rinkų sąjungų pradėjome darbą, e, ruošėmės ilgai, e, kelias yra ilgas ir labai svarbu, kad tas darbas būtų tęsiamas ir kad žmonės negalvotų, jog e, Didžiai Britanijai pasitraukus iš ES susilpnės kapitalo rinkų sąjungos poreikis. Manau, kad toks poreikis tik sustiprės. Ir tas darbas, kuris buvo pradėtas, turi būti tęsiamas. E, manau, kad tai, ko pasiekėme, mums pavyko pasiekti dėl to, kad dirbome drauge, dirbome nuosekliai, žingsnis po žingsnio turėjome darbų tvarkaraštį ir aiškiai matome, kokie kiti žingsniai turi būti žengti nuo dabar iki 2018. -ųjų. Ir mano žinia valdžiui bei poniai Beres, kuri klausia, kokie bus, būtų mano prioritetai, kuriuos palikčiau valdžiai. Mano atsakymas būtų, tai jo darbas, ne mano ir niekada nereikia e, nurodinėti žmonėms, kaip dirbti, kaip pasitraukti, bet manau, kad būtų gerai, jeigu tas darbas būtų tęsiamas. Ir aš asmeniškai manau, kad man labiausiai rūpėjo finansinės paslaugos iš vartotojo požiūrio taško. E, Europoje reikia nepamiršti, kokią, kokią konkrečią naudą gali žmonės pajusti kasdienėme gyvenime. Todėl apie finansinės paslaugas turime mąstyti ne tik iš institucijų požiūrio taško. Tos paslaugos turi tarnauti žmonėms ir kuo daugiau bus pigių, konkurencingų paslaugų, kuo didesnį pasirinkimą žmonėms užtikrinsime, tuo geriau. Ir ma, mano paskutinis noras iš, iš trijų norų būtų, kad mano pradėtas darbas, kurį rėmė Burkhartas, kad tas darbas būtų tęsiamas. Manau, kad čia slypi didžiulės galimybės, ne tik finansinių paslaugų srityje, bandant viską sutvarkyti teisingai ir užtikrinant finansinį stabilumą, bet ir siekiant augimo, pusiausvros, uh, mastant apie Europos bankininkistės sektoriaus interesus, ypač žvelgiant į tarptautinius susitarimus. Šis požiūris turi pasklisti ir kitose Europos teisėkuros rytise ir, ir, ir kitose pasaulio jurisdikcijose. Būtent tai aš jums ir rekomenduočiau daryti ir stebėsiu tolesnį darbą su dideliu dėmesiu ir su didelė parama. Londonas vis tiek išliks įdomia vieta vizitams ir tikiuosi jūs sutikti ten. Ačiū Roberto ir ačiū visiems. Thank you, Jonathan. It is clear that it has not been a, a ritual. Ačiū, Jonathanai. Tai tikrai nebuvo oficialus ritualinis atsisveikinimas. Matėme, kad visi pasisakė E, komiteto nariai dėkojo jums. Ir aš norėčiau pridurti, pratesdamas Sveno mintį ir pasakyti, kad, na, man buvo neįprastas e, parodytas, parlamentui parodytas pagarbos e, lygmuo tikrai buvo keletas progų, kuomet galėjau tuo įsitikinti ir keletą kartų, kuomet buvo priimti sudėtingi opus sprendimai, tais atvejais jūs pademonstravote visapusišką institucinę pagarbą. Tai nėra taip įprasta ES institucijose. Galbūt jūs esate iš šalies, dėl to, kad jūs esate iš šalies, kur yra parlamentinės demokratijos lopšys. Ir tai paaiškina tai, bet jūs tikrai pademonstravote pagarbą parlamentiniai demokratijai ES lygmenių. Tai tikrai svarbus taip paveldas ir taip pat nepriekaištingas jūsų darbas. Ačiū Jums ir linkime Jūsų visokiojo pasiekmės. a bit this argument whether the one or the other is constitutionally correct, mm. but that is always national law. Thank you very much, uh, colleagues. Uh... Kolegos. Galime pradėti diskusijas pagal 12 darbo atverkės klausimą, viešio uh, klausimai kartu su Algė Kionik, sveika atvykusi į ekonomikos komitetą. Kaip žinote, Elke Kionigė atvyko, kad tam, kad pristatytų bendros pertverimo valdybos 15 metų metinę ataskaitą, kuri ką tik buvo paskelbta. Žinome, kad 15 e, metai buvo labai reikšmingi e, valdybai, jie pradėjo savo darbą ir esu e, tikras, kad pirmininkė Kionik pateiks e, savo apibendrimus dėl 15, taip pat 16 pirmo pusmečio, e, taip pat dėl e, valdybos ateities iššūkių. Ir po įžanginio uh, uh, žodžio, nu, kaip įprasta, visi nariai galės šilės pasakyti. Ačiū pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Džiugiuosi galimybę šiandien kreiptis jūs ir pristatyti mūsų 15 e, metų bendros pertankio lygybos e, metinę ataskaitą. Visos frazės daugiau nebekartosiu. E, ir šie klausimai turbūt yra tretieji nuo, nuo tada, kai bendra pertvarkymo valdybas arba buvo įsisteigta. Ir iš karto norėčiau pasakyti, visada džiugiuosi galimybę atvykti į parlamentą, kai gaunu pakvietimą, nes e, būtent jūs mus kontroliuojate ir aišku, nereikia net neįsakyti, kad mes turime būti skaitrus parlamento atžvilgiu. Kalbėsiu antrimtem, kaip pirmininkas jau sakė, tai bus pagrindiniai pasiekimai 15-aisiais. Atrodo, kad jau buvo labai senai, taip pat kalbėsiu apie pagrindinę veiklą, kurią vykdome dabar, 16-aisiais ir Šiek tiek e, galbūt pristatysiu tai, ką mes numatome 17-aisiais. Iš karto e, pereisiu prie reikalo pagrindiniai 15-ųjų pasiekimai. 15-ieji tai buvo pirmieji mūsų veiklos metai ir akivaizdu, kad tai buvo pereinamieji metai. Jiems būdinga buvo taip, kad reikėjo kurti visą pertvarkymo sistemą, reikėjo pereinamo pertvarkymo planus renkti, kurti gebėjimus, pritraukti talentingų darbuotojų ir priminsiu, kad valdyba pradėjo dirbti tik tai kovo pirmąją. Ir mes iki šiol esame dėkingi komisijai už tai, e, kad e, dirbo e, jos speciali darbo grupė, tai turėjome namus ir vyko situacijos pagrindiniai tikslai 15 metais, darbiniai prioritetai buvo E, pasiekti visose sritėse ir, aišku, tai nebuvo tai labai sunku. Taigi, 15 metų tik tai pirmą ketvirtį formalizavome darbo tvarką e, valdybą kartu su nacionaliniam pertvarkymo institucijom parengė e, planavimo vadovimo projektą. Dabar galiojantis variantas yra 1.0, taip pat krizių valdymo E, plano projektas dabar jau yra parengtas ir baigėme e, darbą su pereinamaisiais pertvarkymo planais 15 metais, jau galėjome veikti visų pajėgumų, galiu e, priminti tik tais pertvarkymo planavimo srityje ir Nuo 16 sausio jau galėjome pradėti vykdyti visas funkcijas. Dauguma mūsų darbo e, buvo vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su nariais, e, nes e, yra atstovaujamos pertvarkymo institucijos ir dalyvaujančių valstybių narių, ECB ir iš komisijos atstovų. Ir kalbant apie sutarimus su kit, kitom institucijom, pirmas sutarimas baigtas renkti buvo sutarimas, tiesą sakant, su Europos parlamentu Ir po to buvo sudarytas tarpusavio supratimo memorandumas su ECB. 15 gruodį tai buvo pasirašyta, kartu rengėme bendradarbiavimo sustarimą su nacionaliniam pertvarkymo institucijom ir tai, tas darbas buvo baigtas e, šį mėnesį. Taip pat rengėme sustarimą su Europos e, komisija. Tačiau tai nėra toks sustarimas, kuris būtų privalomas. Mes tiesiog ketiname nustatyti bendradarbiavimo taisyklės tarp dviejų organizacijų, kad būtų visiškai aiški darbo tvarka. Paminėsiu, kad pradėjome dialogą taip pat su atitinkamu e, sektorium. E, pernai metų pabaigoje, kokią veiklą vykdome 16-aisiais. Kadangi terminai buvo labai e, trumpai, turime pripažinti, kad e, e, institucijos kūrimas tebe vyksta, tebe samdome darbuotojus, tiek tai prieš porą mėnesių įsikėlėme į savo nuolatinės patalpas. Kas dar pas mus nesilankė, kviečiame atvykti, galbūt ne visi kartu atvykite, nes pastatas pernelyg mažas, bet, bet tikrai nuoširdžiai kviečiame atvykti. Na, o O dėl turinio neturime savo pirmojo kliento, tai nereiškia, kad pertvarkymo laukiame pasyviai. Ir aš pastebėjau, kad Lordas Hilas sakė, kad uh, nesulauksime kliento nei per artimiausius porą dienų ir tikimės, kad tai greitai tik nesitiks. Tai e, nereiškia, kad ne, nelaukime. Dauguma mūsų veiklos yra e, prevencinė, mes ruošiamės, mes žvelgiame į ateitį kaip instituciją, e, mūsų dėmesio centre pertvarkymo planavimas ir mes sutelkėme tai, kad būtų pašalintos kliūtis pertvarkymo, todėl 16 pagrindinis tikslas, jokios abejonės, e, yra užtikrinti visišką e, pertvarkymo planavimo e, pajėgumą, sukurti vidinės pertvarkymo grupės, kuriuom būtų paskirti pagrindiniai bankai ir tikimės, kad bus apie 17 pertvarkymo planų ir 30 pereinamųjų planų, kad e, jie bus parengti iki šių metų pabaigos. Pertvarkymo planavimas taip pat reiškia, kad e, minimalus reikalavimai turi būti nustatyti visiems. E, Na, ir siekiame užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai e, pajėgumo pertvarkymo momentu, kad e, pertvarkymo institucija galėtų e, apsaugoti esminės ekonominės funkcijas su sektorium, vykdėm dialogą sausio, sausio mėnesį, kad galėtumėm parengti savo politiką ir sakoma, kad komi, tai, kad komisija patvirtino tam skirtą reglamentą, mūsų požiūrį dėl to nepasikokia dabartinė politika yra, nes iš tiesų pertekimo valdybos keliami e, reikalavimai bus taikomi atskiriem bankam, viskas priklausys nuo institucijos e, sisteminės reikšmės, nes nėra taip, kad vienas kurpalis ant visų būtų maunamas. E, vis, vis dėlto yra numatoma, kad tai turėtų būti ne mažiau kaip 8 procentai. Ir e, paprastai e, to bus reikalavimo iš stambiausių bankų bankų sąjungoje, to nebus reikalavimo iš visų e, bankų 16 metais. Valdyba MRL nustatys konsoliduotų pagrindų ir vien tik tai bankų grupėms, o MRL atskiriem subjektam, kaip ir sprendimas dėl kokybės, tai bus transformuojama į tai pavaldumą, taip ar, arba, arba ne. Ir, ir atsižvelgta taip pat bus į vietą, tai, e, kur grupė Samarel galėtų būti, tai seks vėliau, tai reiškia 17 metais, o kai, kai, kai kuriais metais galbūt tik tai 17 pabaigoje. Nors dar daug reikia padaryti europinių lygmenių, kad būtų galima nustatyti MRL. E, vis dėlto dar e, yra tai kas turi būti gyveninta e, Europoje, tai taptautiniai įsipareigojimai. Ir čia nuo pat pradžių mūsų politika buvo tokia kad e, mes norime atsižvelgti į tarpinius e, įsipareigojimus, nustatant MRL tikslus 16 metais. Ir Iš tiesų galima pasakyti, kad mūsų darbo programa labai ambicinga. Ir aišku, kliūčių e, šalimas viena, e, vienas pagrindinių e, mūsų valdybos tikslų, netgi pavyzdžiui, krizių modeliavimo darbas turi būti atliekamas siekiant užtikrinti, kad mes vykdytumėm 15 metų kofino sprendimą. Čia galiu pasakyti, kad iki šiol e, turime sudarę 12 iš 19 e, e, paskolų priemonių darytų su valstybėm narėm. Tai jau yra padaryta, dėl kai kurių susitarimų prireikės daugiau laiko, daugiau dėl politinių dalykų. Tai viskas yra gan neblogai. Dėl e, bendro pertvarkymo e, fondo 15 e, metais ir 16 metais daug dėmesio skiriam eksantę indėliams. Sausio mėnesį surinkome 4,3 milijardų iš 15 metų indėlių. Ir kalbant apie 16 metus, surinkome iki praeito mėnesio pabaigos 6,4 milijardus, tad bendrai e, turime 10,7 e, milijardus savo fonde ir e, Dirbame dabar labai daug, kad e, parengtumėm investicinę e, politiką. Tad e, tiek dėl 17 prioritetų, na, dėl 17 metų, tai bus tęsiamas darbas, tai bus pertvarkymo planavimas, darbas su kliūtim galutinis derinimas, be to mes turime pradėti darbą su pradiniu rodikliu nustatymu, turime siekti, kad būtume labai nuseklus visoje bankų sąjungoje, turime užtikrinti, kad čia priimami sprendimai atitiktų tos sprendimus, kurie priimami kažkur tik kitur yra. Ir be abejo, tu, turėsime skirti išteklių, čia tai nepaminėta yra. Ir e, e, tai e, bus mažiau reikšmingos institucijos, šią svarbiausią vaidmenį atlieka nacionalinės institucijos, tačiau mums reikia uh, užtikrinti, kad išlaikytume nuoseklumą ir šioje srityje. Ir galiausia, dėl bendro pertvarkymo fondo. Turime rasti būdą, kaip patobulinį procesą eksantę. Ek įnašų surinkimo, kad procesas būtų tobulesnis ir turėtumėm gerinti savo investicijų nu, strategiją. Tai bus išdėstyta 17 metų darbo programoje, kuri bus patvirtinta lapkričio mėnesį. Ir, žinoma, tai bus pristatyta ir jums. Šitą. Ir e, visgi tikėkime, kad perkartinių atveju ateityje bus mažiau negu e, praeitie. Ir e, esu tikra, kad ateityje bus ir privatus sprendimai, kalbant apie pertvarkymo planus, bus, bus variantai aiškiai uždėstyti, tai nebūtų painu ir tokiu būdu galėsime didinti finansinį stabilumą. Ir uh, Ne, galiausiai norėčiau padėkoti ekonomikos komitetui, kad 15 e, metų metiniam pranešime dėl Bankų sąjungos jūs labai tinkamai pažymėjote ir paprašėte komisijos, kad įvertintų, ar e, valdyba e, turi pakankamai ankstyvos intervencijos priemonių ir išteklių. Ir iš tiesų tai sritis, kurią būtų galima labiau pasigilinti, tai labai ačiū Jums už. Uh, čia iškeltą iniciatyvą. Tad e, e, tiek. Atsiprašau, kad kaip visuomet galbūt kalbėjau per ilgai. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Kvinich. Ačiū už pateiktą informaciją. Ačiū, kad atvyko mūsų komiteto posėdį. Turiu du nedėlis klausimus. Jūs šias temas palėtėte, bet norėčiau galbūt daugiau informacijos. Pirmiausia, MRL, minimalus nuosavų lėšų reikalavimai. Kyla klausimas, kaip jūs vertinate 8 procentų buferį Ir su tuo taip pat siejasi ir komisijos darbas. Ten taip pat kalbam apie minimalių reikalavimų peržiūrą bei tapnų rekomendacijų įgyvendinimą. Jūs taip pat minėjote tas rekomendacijas. Kaip jūs čia vertinate, ar tinkamai vertinama yra atsakomybė dėl tų lėšų? Ar tinkamai sudarėte atsakomybę? Na, tokie būtų du klausimai. Taip pat jeigu bus pakankamai laiko, dar norėčiau dar vieną papildomą klausimą užduoti, trumpą labai, dėl atsakomybės. Norėčiau paklausti, kaip manote, ar e, reikia čia bendro europinio sprendimo? Ar reikia užtikrinti, kad e, kreditoriai nenukentėtų po bail-in situacijos, jeigu tai vėl pasikartos. Ačiū. Ačiū. Taip kalbėsiu. Galiu atsakyti klausimus dėl pareigojimų reikalavimų. Na, tai turime darbo grupę, kur dirba šį klausimų ir bus patikti tikslai šiltiems metams. Preliminarus tikslai, kaip, kaip jau kolegos sakė, kad Tai yra testinis darbas ir reikia turėti galvoje, kad kai kuriems bankams užtruks, kol tuos tikslus pasieks. Todėl visuomet, na aš tik bankams sakau, kad net jeigu laiko pareikalaus, tai vis tiek reikia pradėti. Ir taip pat, tačiau, beje, atkreipdėmės į jūsų pastabas, skirtas dėl pranešimo. Ten buvo kalbama apie mūsų turimas priemonės, kad turėtų padėti užtikrinti, jog bankai tikrai vestų tinkamą kelią ir imtųsi priemonių, tačiau niekada nereikia radikalių priemonių, nes dabar matome, kad yra tokio radikalumo. Tad turbūt reikia pagerinti intervencinius mechanizmus. Na, šiuo metu, aišku, nebus galbūt kitų desnių įsipareigom reikalavimų, tačiau galima po truputį pasukti taip, kad e, situacija priartėtų prie to minimalių reikalavimų ir, na, tiesiog reikia iškių taisyklių, iškių įr, įrankių, kad būtų galima patikslinti tos limitus. Čia kol kas tarsi nėra daug pasipriešinimo, tačiau dar viskas tik prasideda. Toliau dėl Telek ir Merel sąsajų ir skirtumų. Na, manau, kad mūsų sistema turėtų vis pirma vertinti riziką ir tuo pačiu numatyti visiškas galimybės priemonę, čia kam tam tikrą santykinį rodiklį numatyti, tai turėtų padėti bankams vykdyti tinklų verslą, juk jie savo katalą reklamas taip pat vertina pagal viską kilačiai ištikliams ir todėl manau, kad tų priemonių derinimas yra viskas pratamas dalykas. Mano galva. Būtų gerai galėti šias temas matuoti, palyginti, turėti bendrų matų, kaip galime jas palyginti. Visiškai yra kitų klausimų, pavyzdžiui, telek, koks tai apimtis, kokia turėtų būti. Dar reikia dar stebėti, kaip tai, kaip tai atrodys, įgyvendinant. Uh, tačiau manau, kad šiaip neproblemiška būtų tai gyvendinti kartu su MRL ir manau, kad šių santykių rodiklių derinimas turėtų šiek tiek padinti užtikrintumą. Aišku, jeigu lygitus pakankamas ir užtikrins mokumą. Toliau. Paskutinis klausimas dėl subordinacijos. Na, visuomet sakėme, kad geriausiai mums tiktų europinis sprendimas. Šiaip. Tačiau akivaizdu, kad jau yra patyta įvairių sprendimų dėl subordinacijos ir reikia apsvarstyti įvairius alternatyvus variantus, apsvarstyti, kaip veiktų tos nacionalinės taisyklės. Na, tai nėra labai lengva padaryti, nes be to tai ir skaidrumo, nei aiškumo neužtikrina investuotojams. Rengiant europinį sprendimą, reikia atlikti keletą įvairių taisyklių. Viena taisyklė beje buvo įvata jūsų šalyje. Turiu galvoje sprendimą, kuris na, ne techninė prasme subordinuoja obligacijas, bet, bet kad atveju toks žingsnis būtų labai drasus ir visas problemas iš karto spręs. Tačiau siūlomas yra labiau palaipsis sprendimas, kuris galbūt padarytų tą patį, tačiau tik užtruktų ilgiau. Na ir dabar reikia tiesiog pažiūrėti, kaip būtų galima dėl to sutarti, bendrą požiūrį, tačiau mes norėtume europinio sprendimo. Ačiū. Ačiū. Beres. Um. Merci. Vous avez évoqué. Ačiū. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad fondas išaugo, jo svoris išaugo ir tikitės, kad e, fondas dar nėra tobulas ir kalbėjote apie tai, kad galbūt reikalingas automatinis mechanizmas. Gal galėtumėte daugiau apie tai papasakoti, apie tai, kaip e, jis galėtų būti įdėktas, kaip būtų galima perti prie automatinės sistemos. Ir pasakymo pabaigoje jūs e, suke, sužadinote mūsų apetitą kalbėdama apie investicijas. Gal galėtumėte daugiau apie tai papasakoti, nes tokia strategija mus iš tiesų domintų. Aišku, siekiame stabilumo, garantijų tikslų, siekiame, kad tas fondas būtų prieinamas, tačiau kadangi kalba eina apie pinigus, kurie yra skirstomi ES mastu, tai įsivaizduokite, kad investicijų strategija galbūt irgi būtų naudinga Europos ekonomikai, taip pat ta strategija mums būtų naudinga ir kitur. Galbūt galėtume papasakoti, kaip tos du tikslus apjungti. Trečias dalykas dėl e, backstop sistemos. Jūs e, savo ataskaitoje apie tai kalbate ir e, vicepirmininkas Dombrovskis, kai Mes su juo kalbėjomės praeitą savaitę, kai vyko klausimai dėl Jonatano Hilo e, darbų perėmimo. Buvo kalbama apie finansinio stabilumo stiprinimo priemonę ir kaip būtų galima tą priemonę įdėkti ir kaip jūsų manimų, kiek jūsų manimų skubiai reiktų imtis tų darbų ir siekti tos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Gal aš tuomet priminsiu tai, ką sakiau dėl fondo lėšų automatizavimo. Įnašai skaičiuojami gan sudėtingų būdų, yra rizikai jautrus parametrai, kurie dar net nėra visi įdėkti dėl to, kad trūksta duomenų tam tikslui. Ir kai aš sakiau, kad reikia kad ta sistema būtų racionali, tai aš pirmiausia, aišku, kalbėjau apie informacinių technologijų sistemą, nes kol kas yra bandoma apjungti įvairius duomenis ir sukurti automatizuotą solidžią sistemą. Tai čia tik tiek būtų apie tai. Taip pat kalbame apie tai, kad kalba eina apie 3700 bankų, taigi tai yra nemažai mums, nacionalinėms institucijoms. Dėl investicijų strategijos galiu pasakyti, kad tokia strategija būtų labai nuobodi. Uh, nes mūsų saisto deleguotieji aktai, pagal kuriuos mes privalome labai saugiomis investicijomis užsimti ir išsaugoti grinuosius pinigus, likvidumą ir dėl to mūsų palūkanos būtų nulinės ir labai sudėtinga tą būtų padaryti, nes fondo palūkanos yra neigiamos, visai kitokios diskusijos būtų apie tai, kaip per banko pertvarkymo konkretų atvejį panaudoti tas fondo lėšas ir čia, aišku, atsiveria įvairių galimybių teikti garantijas iš fondo lėšų arba panaudoti pačias fondo lėšas, bet kol kas mes vis dar svarstome įvairius scenarius ir kai aš minėjau investicijų strategiją, tai realiai aš kalbėjau apie tai, kad lėšos yra fonde ir jas reikia investuoti racionaliai. Ir mes susidurime su ta pačia problema kaip ir kiti. Būtent bandydami išsaugoti pinigų nominalią vertę, ir tai jau nėra lengva. O tasai finansinio stabilumo e, stiprinimo priemonė. Tai taip mes jau pradėjome techninį darbą dėl šios priemonės, bet e, dabar daugiausia darbę dėmesio skiriame paskolų tiekimo susitarimams, paskolų priemonės įgyvendinimui ir daugeliu atveju tikimės, kad tai bus padaryta iki vasaros arba rudens pradžios. E, Morten Messerschmidt. Ačiū. Turiu du klausimus. Pirmiausia, vienas paprastas bus dėl valdybos biudžeto. Mes, aišku, labai džiaugiamės, kad yra skaidrumo daug čia pristatant biudžetą, o dėl einamųjų išlaidų 6,7 milijono eurų buvo asignuota studijoms ir konsultacijoms. Uh, Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie tai, kokios, kokias studijas užsakėte ir kas jas atliko, kalbant konkrečiai apie šią biudžeto eilutę. Taip pat gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tai, kokiam tikslui buvo tos studijos užsakytos. Toliau toks e, detalesnis klausimas dėl nuostolių padengimo pajėgumo ir jo įgyvendinimo. Kaip žinia, E, pasauliniai standartai dėl tų pajėgumų, tas čia siekiama to paties tikslo kaip ir dėl to minimalaus standarto, minimalaus reikalavimo nuo savų lėšų. Ir kai komisija pradėjo parengiamuosius darbus dėl e, to pajėgumo įgyvendinimo Europ... įdėgymo ES teisės aktuose, tai man įdomu, kaip jūs vertinate to pajėgumo įgyvendinimą ES teisės aktuose ir ar buvo pasirinkti teisingi teisiniai teisinės priemonės, ar nereiktų keisti BRD, CFR, ar kaž, aš, ką jūs siūlytumėte dėl įsipareigojimų legitimumo, ar reiktų čia laikytis to pajėgumo apibriešties, kuri yra pateikta, kad sukurtume vienodas sąlygas. Štai tokie būtų klausimai, ačiū pirmininkė. Dėkoju dėl biudžeto. Negaliu Jums pateikti visos detalios informacijos, tačiau iš 6,7 milijono eurų didelė, didžiausia dauguma lėšų buvo skiriama informacinėms technologijoms tam, kad mūsų sistema būtų įdėkta, nes studijoms buvo skirtos tos lėšos ar pertvarkymo darbų planavimui, man atrodo, kad atsakiau į klausimą dėl pajėgumo įgyvendinimo dėl nuostolių padengimo pajėgumo įgyvendinimo. Čia yra labai ryškus skirtumas ir taip pat e, panašumų tarp e, pajėgumo ir to minimalaus reikalavimo. Pajėgumo reikalavimas yra susijęs su SFP mandatu įgaliojimais, su finansinio stabilumo valdybos reikalavimais. Aštuoni iš bankų yra bankų sąjungoje ir iš viso yra virš 20. Mes visuomet teigiame, kad nė, nėra jokio reikalo, na, o tas minimalus reikalavimas taikomas visiems bankams dėl nuosavų išteklių. Ir tai taikoma visiems bankams ir to reikalavimo mes keisti neturėtumėme, nes priešingų atveju padėsime stambiems veikėjams, o devintasis reikalavimas jau yra kitoje sistemoje, bet tai gali būti vienoje valstybėje narėje ir net kalbant bendrai apie visą Europos Sąjungą, čia gali atsirasti tam tikrą sistemą. Taigi mes nuolatos teigiame, kad čia pirmiausia viską vertiname iš, iš galimybės e, pertvarkyti banką, iš tos perspektyvos. Kitas klausimas nesvarbu, kokią priemonę pasirinktumėte, svarbiausia, kad jie atitiktų tikslą. Ir pas mus minimalaus reikalavimo dėl nuosavai išteklių standartai yra labai racionalūs ir čia įeina ir nuostolių padengimo pajėgumo reikalavimai. Ir jeigu būtų bandoma kažkaip e, tai keisti, tuomet aš kaip e, už pertvarkymą atsakinga, atsakingos institucijos vadovė manau, kad mes privalome pasirūpinti, kad minimalus reikalavimas ar pajėgumo, padengimo pajėgumas būtų įdėktas, bet e, tas nebus įmanoma, kol nebus, e, nebus padaroma, kol gyvos bankas. Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų pakankamai aukštos kokybės tinkamų paskolų. Ir, ir taip pat tam tikrą prasme tai susisieja su klausimu dėl kalibravimo, kad nebūtų to uolos efekto, kad visos obligacijos turi būti išmokamos vienu metu ir panašiai. Tai čia daug kitų dalykų dar su tuo susijusių. Thank you, Ramon Tremosa. Ačiū, Ramon Tremosa. Ačiū, pirmininkė. Pane Kionik, Sveiki, ponė Kionik. Turiu porą klausimų apie Italijos bankus, norėčiau juos užduoti anglų kalbą, nes vokiškai to negaliu padaryti. Pastarosiamis savaitėmis vis daugiau kalbama apie būtinybę nedelsiant rekapitalizuoti Italijos bankų sistemą. Uh, bet mane, man kelia susirūpinimą Italijos vyriausybės pareiškimai. Jis sako, kad ji nenori taikyti e, susijusių reikalavimų ir noriu e, e, gelbėti bankus valstybinėmis lėšomis be privataus sektoriaus dalyvavimo. Kam tada ES teisės aktai, jeigu jie, jie, jie taikomi tik tada, kai naudinga. Visų pirma, ką Jūs manote apie Italijos e, požiūrį į gelbėjimą privačiomis lėšomis ir kokias bendras pasiekmes tai reiškia bankininkistės sąjungai, jei nebus pasitelktos privačios lėšos tų bankų gelbėjimui. Ačiū Jums už klausimą, atsakysiu Jums taip pat anglų kalba. Aš nekomentuosiu Italijos vyriausybės pasisakymų, nes tą skaičiau tik spaudoje. Man akivaizdu, kad bendras gelbėjimo mechanizmo taisyklės ir susiję reikalavimai yra e, solidus pagrindas, dėl jų susitarta tarptautiniu mestu. E, jos numato e, er, erdvės lai, e, laisvai priimti sprendimus, taip pat numatyta galimybė pasitelkti atsargi, atsarginę rekapitalizaciją. Ir mes visi sutinkame, kad šiandienos sistema grindžiama gelbėjimu privačiomis lėšomis, o ne viešosiomis lėšomis. Bet turime išlikti budrus dėl to, kad e, vienu kitu atveju, ir ties tai neapsiriboja vien Italija, gali būti pereinamosios ryties klausimai. Ir, na, tai yra socialinės ryties klausimai. Pavyzdžiui, jei teiksime, kad investuotojai to nežinojo ar to nežinojo, kad tai buvo aptartami FID ir kitose e, reglamentuose, tai nėra bankų gelbėjimo mechanizmo užduotis. Turi būti tam tikra e, kreditorių hierarchija, kur yra griežtai nustatyta. Ačiū. Aš puikiausiai pažįstu tą šalį. E, E, ir aš galiu pasakyti, kad Italijos vyriausybės atstovai pareiškė, kad tame pareiškime, kad jie rengiasi visapusiškai laikytis galiojančių taisyklių. Ponas Demasė, ačiū ponė pirmininkė. E, man patiko jūsų pasisakymas, kai jūs kalbėjote apie klientus, tačiau žinomas vokiška, vo, vokiškas pasisakymas šią temą tikiuosi netaikytinas tam. Ir Jūs kalbėjote jau apie minimalius nusavų lėšų ir tinkamai įsipareigojimų reikalavimus, apie tai daug pridurti negaliu, bet norėčiau pakalbėti apie Italiją. Nesitikiu, kad komentuosite Italijos vyriausybės sprendimus, bet turiu konkretų klausimą. Jei Monte de Paschi di Siena bankas net laik nepraeitų atsparumo testo, uh, ar e, atmestumėte, ar, ar netaikytumėte reikalavimo dėl e, atsarginės rekapitalizacijos? Kaip su smulkiais indėlininkais? Iki šiol buvo tokia situacija, kad žmonėms buvo siūlomi galimybė e, atgauti indėlius grinaisiais pinigais. Ar manote, kad bankų priežiūros klausimai čia turėtų būti kažkaip aktyvuoti? Ar manote, kad artimiausiais mėnesiais reikės pareikalauti statistinių duomenų apie tai, kas konkrečiai įnešė indėlį į bendrą gelbėjimo mechanizmą pagal dydį atitinkamai, nes žinau, Vokietijoje steigiant šį bendrą gelbėjimo mechanizmą buvo labai įdomių rezultatų, nes pritaikus tam tikrą apskaičiavimą, tam tikros metod, metodikos apskaičiavimą, kai kurios did, stambios institucijos e, įnešė daug mažiau nei tikėtasi. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Savo svetainėje Esame paskelbę informaciją, jei nepastebėjote, tai ne jūsų kaltė, nes, nes mūsų svetainė netobula tuo tarpu kol kas. Taigi mes patalpiname informaciją, e, kur skaidriai pateikta informacija apie e, įnašus į fondą Tai tikrai įdomi informacija. Aš turiu uh, susijusius dokumentus, galėsiu perduoti sekretoriatui, kad galėtumėte susipažinti. Atsakydama jūsų klausimą, kas būtų, jei uh, konkreti institucija netitiktų bazinio testo atsparumo testo, ar jei būtų taikomi atsarginės rekapitalizacijos principai. Uh, teisės aktuose nekalbama apie bazinį scenarijų. Kalbama tik tai ar apie tai, ar konkreti institucija yra e, moki ar ne. Jeigu kalbame apie mokumą ar nemokumą, tai e, Tuo atveju galima taikyti rekapitalizacijos reikalavimus. Vienu atveju tas principas buvo pritaikytas Graikijoje. Ten buvo priimtas sprendimas, jeigu tos šalies institucijos netlaikys bazinio scenarijaus testo, jas teks finansuoti iš privačių uh, uh lėšų. O šiuo atveju priežiūros institucijos vaidmuo apsiriboja išsiaiškinimo, ar konkreti institucija yra moki ar ne. Paskui turime e, pritaikyti valstybės pagalbos procedūras, nes valstybė pagal, valstybės pagalba tokiais atvejais taikytina. Daugiau nei vienoje valstybėje yra tokia situacija. Jei investuotojai tikėjosi, kad jų indėliai yra apsaugoti, bet iš tikrųjų jie investavo į uh, E, obligacijas. Paaiškėjo, kad jų indėliai egzistuoja obligacijų ir kažkokių tokių antrinių vertybinių popierių pavydalu. Ar tai reiškia, kad priežiūros institucija kažką pražiūrėjo? Apie tai kalbama ne MFIT, bet labiau rinkos priežiūros teisės aktuose ir bankininkystės priežiūros klausimas tai veikiausiai būtų. Bet kai kurie iš tų vertybinių popierių buvo parduoti daug seniau, nei, nei mes atsiradome, e, pradėjome dirbti ir egzistuoti. Sven Gigold. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl jūsų komentarų apie MREL ir kad Tai turi būti nemažiau nei 7 procentai visų sisteminių institucijų. Ar tai atitinka jūsų ankstesnius pasisakymus, ypač dėl turiuomenį komentarus skirtus institucijoms, kur, kur, kur, kurių sąrašas yra ilgesnis nei, nei pagrindinės institucijos. Įnašai į fondą. Aš su susidomėjimu perskaičiau jūsų pareiškimą spaudai ir jūsų atsakymą, kad e, surinkta įnešta 10 milijardų. Sveikinu. Noriu paklausti, kaip su teisinė infrastruktūra skirta fondui, ar ji egzistuoja ir ar, galėt, ar galėtumėte papasakoti apie padėtį, e, kiekvien, pristatyti kiekvienos šalies konkrečią situaciją, kok, kokia yra šalių teisinė infrastruktūra. Ir e, pratesdamas Fabio Demasi klausimą, noriu paklausti, ar galite pakeisti informaciją apie konkrečias šalis, kaip pagal dydį, kas kiek įmokėjo, kokius įnašus ir taip pat kokios šalis pasipriešino, atsisakė e, mokėti įnašus. Ir kokių teisinių e, argumentų jums buvo pateikta mm, atsisakant e, įnešti įnašą. Praeisiais metais žadėjote pateikti e, sunkumų ir kliūčių sąrašą susijusių su bankų gelbėjimo situacijomis. Taip pat e, kitas suvaržomasis veiksnys tai būtinybė, kad galima būtų gelbėti gelbėti bankus privačiomis lėšomis. Kaip mes galėtume įtraukti šį veiksnį į mūsų teisėkuros darbą? Tinkamų e, įsipareigojimų reikalavimas ir nuostav, minimalios nuosavos lėšos. Jeigu tu turėjai omeny, kad, kad buvo kalbėti apie 8 procentus tai tu mane netaip supratai, aš kalbėjau apie didžiausius bankus Europos Sąjungoje ir galima tai grubiai paversti. Na, tai, tai apsiriboja mūsų mm, viena mūsų šalies teritorija. Gelbėjimo fondas. Nesu tikra, kas turima omeny, kai kalbate apie teisinę infrastruktūrą. Mes surinkome įnašus į bendrą gelbėjimo fondą 2016 iš visų valstybių narių, visų bankų. Nei, vien, nei vienas nepasakė, ačiū, aš nenoriu dalyvauti. Mes nesulaukėme įnašų iš visų narių 2015-aisiais, nes keturios valstybės narės 2015-aisiais e, sprendė finansinių institucijų gelbėjimo atvejus pagal įstatymus ir mes dar e, nagri, sprendžiame vieną situaciją. Visais kitais atvejais buvo akivaizdu, kad e, kad buvo tenkinami reikalavimai dalyvavimui fonde. Aš tikiuosi, kad kalbėjau suprantamai. Nacionalinių sudėtinių dalių bendrinimas. Tai susijęs su dalyvavimu fonde. Ir keturios šalis norėtų būti, tos keturios šalis turėtų būti įvardintos, bet aš norėjau paraginti jūs įtraukti savo, čia informaciją į savo ataskaitą. Dalis šios informacijos yra mano pristatymė ir tai nesusiję su laipsnišku fondo bendrinimu. Viena iš tų šalių buvo Italija, kita Portugalija, kur, kur buvo gelbėjamos, gelbėjamos institucijos ir 2015 įnašai buvo, kurie būtų buvę, buvo panaudoti tam gelbėjimui. O kai kalbate apie teisinius e, argumentus, pasipriešinimą teisinių pagrindų. 2015 atvejus nagrinėja valstybės narės. Nemažai bankų suabejojo būtinybę 2015-aisiais e, įnešti įnašus ir mes nacionalinės institucijos tuos abejojo. Ir mes paaiškiname, kad mes tuo atveju, kai iškyla problemų, turime tas lėšas, ta, tuos indėlius joms graži, įnešus joms gražinti. Ir dabar prieš mus yra patikta nemažai ieškinių teismams dėl 2015 įnašų, bet tai, man atrodo, yra normalus procesas, mes tam ruošiamės, iš dalies tai susijęs su skaidrumu ir bus atveju, kai bankai bandys pateikti ieškinius dėl 2016 suvaržymai susijęs su mm, gel, būtinybė užtikrinti gelbėjimą privačiomis lėšomis. Jei perskaitysite pirmosius gelbėjimo planus, kurie turi būti parengti iki šių metų pabaigos, ten bus uh, parengtas galimų e, kliūčių sąrašas, bet aš tai būsiu pasirenkusi pateikti vėliau. Sì, grazie Presidente. Ho alcune domande molto rapide. Marko Valė, ačiū pirmininkė. Turiu Jums trumpą klausimą. Bankų sąjungos du pagrindiniai ramšiai griūva. Ne mūsų frakcija sukūrė tą e, reglamentą, tokį reglamentavimą, bet jeigu žiūrėtumėm į priežastis ir, ir pasiekmes, e, turime banko skirimą, tu, turime uh, riziką pagristą požiūrę į uh, finansavimo sprendimą bankus ir, tarkim, kai kyla uh, sisteminis pavojus, kai kyla pavojus santaupoms, uh, Tai bijau, kad dėl politinių priežasčių negalima gelbėti privačiom lėšom ir atrodo, kad e, kiekvienu atveju vadovaujamasi konkrečiam atveju skirta nuožiūra. Ir jeigu kalbėtumėm apie Montepaskį, tai iš tiesų tai uh, gali uh, sukelti viso Europinio banko uh, sistemos, e, krizinė sistema neveikia ir atsižvelgianti tai reikia e, valstybinio įsikišimo, turim galvoje, kokios turim variantus. E, iš tiesų, gelbėjimas privačiom lėšom turi būti kraštutinė priemonė, bet mums to reikia, nes, nes nėra banko atskirimo. Tad atsižvelgiant į tai, um, galbūt galėtumėt uh, patvirtinti, ar uh, Italijos institucijos bus pertvarkytos gelbėjant privačiomis lėšomis, dalyvaujant mažmenėm investuotomis. Niekogi nežinome apie, apie balansą, išvesinės priemonės, apie vidinės rizikas, kurios tiesiog sunku palyginti yra. Ar Nes pritartumėt, kad reikia gelbėti viešosiom lėšom tam tikrais atvejais, turint e, e, galvoje, kad e, galimas didžiulės politinės pasiekmes turime tai rimtai pagalvoti apie pasiekmes, kai turime pilas teisiklės, kurios gali sukelti disbalansą ir didžiulės politinės problemas. Na, manau, negaliu patvirtinti kad e, tam tikrais e, atvejais bus pasirinktas gelbėjimas e, viešosiom lėšom, o ne privačiom, kaip sakiau anksčiau. Bet turime taisyklės, yra numatytas naštos pasidalinimas Ir tik tai tada gali pasinaudoti, ir tai yra 9-8 procentai naštos pasidalimas, ir tai tuomet galima pasinaudoti bendru pertvarkymo fondu, kad būtų galima gyvendinti pertvarkymo strategiją. Tai buvo sąmoningas politinis sprendimas, kuris buvo priimtas, ir iš tiesų mes turėtume naudotis turimą sistemą, kaip sakiau anksčiau. Pagal šią sistemą iš tiesų gali sudaryti tokios situacijos kai reikės kompensuoti dėl visiškai kitų priežasčių tam tikriem investuotojam, nes e, jam netinkamai buvo parduota, bet tai visai kas kita. Ir galbūt galėčiau pakomentuoti tą sakinį, kuris anksčiau buvo uh, išsakytas, nes uh, e, galvojam apie, apie bankus kaip apie savo klientus, bet uh, ne, ne ta prasme, kad turim gražiai su jais elgtis, bet, Na, iš tiesų e, nenorime būti e, jų gražių e, laidotuvių organizatoriai, mes tiesiog norime planuoti tai pertvarkymus, kad reik, būtų galima e, išvengti tų laidotuvių. Reikia nepamiršti finansinio stabilumo, tačiau e, kartu man labai sunku būtų teikti, kad e, E, gelbėjimas viešosiom lėšom, man primtin, tai man primtina savoka, nes, e, nes iš tiesų, jeigu reikėtų gelbėti viešom lėšom, tai iš tiesų kiltų klausimas, kodėl tas verslas apskritai iki šiol yra privatus, tai toks radikalus labai klausimas būtų. Na, ar jūs manote, kad teisinga, kad e, riziką reikėtų perkelti nuo, e, tarkim, indėlininkų pečių ant mokesčių mokėtojų pečių, kuriuo atveju būtų didesnė politinė rizika. Na, aš manau, labai aiškiai pasakiau, man gelbėjimas privačiom lėšom tai e, yra metodologija e, sutarta politiškai ir gelbėjimas viešosiam lėšom nėra politinės sistemos dalis. Pakviešiau visus perskaityti vertę, nes. Uh, Iš tiesų, man atrodo, yra tam tikros painiavos tarp gelbėjimo privačiom lėšom kaip pertvarkymo priemonės ir e, e, iš tiesų pertvarkymo tai yra priemonė, kurią numato e, BRD ir ten yra taikomos kitos taisyklės pagal 13 komunikatą. Tad gali būti, kad neaišku, apie ką kalbame. Tai yra tam čia tai tikros paėmos MF. Danke. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju daktarui Kionik už tai, kad pristatė pranešimą. Taip pat dėkuoju už priorėtų pristatymą. Pirmiausia, klausimai dėl MREL, dėl minimalių reikalavimų. Taigi, jūsų darbo programos kontekste. Na, pagal dabartinį projektą ketinam pašalinti dvi nuostatas kurios yra labai svarbios norint įgyvendinti MREL reikalavimus. Taip pat dėl gelbimusiams lėšomis taisyklių. Kapitalo reikalavimai mažinami taip pat mažinam reikalavimą dėl sistemiškai svarbių institucijų. Šie, šie dalykai tiksliau yra iš viso išbraukiami. Tai turint galvoje, pavyzdžiui, kas vyksta Italijoje, ką mes ką tik girdėjome iš diskusijos, tai matome, kad kai kurios sistemiškai svarbios institucijos negali pasiekti 8 procentų slengščio. Tad kiek klausimas dėl komisijos pasiūlymo, kaip tai reikia vertinti ir kaip vertinti tuos tas įbūtas nuostatas ir naujas gelbėnosiams lėšomis taisyklės. Taip pat jis eis ir su TLAC. Nuo pernai buvo pasiūlomi papildomi kapitalo buferiai. Tai siejasi su G20. Čia kalba apie 16 ar 20 procentų svertinį lėšų rodiklį. Taip pat tai siejasi su Basel 2 nuostatomis. Tik TLAC pritaikymas sistemiškas abiems bankams, bet jeigu vertinti viską iš rinkos požiūrio taško, kągi pamatysime. Tai reiškia, kad gali būti daromas spaudimas kredito reitingoms, reitingo agentūroms tai pritaikyti ir smulkiems bankams. Tad ar tikrai galima pasakyti, kad TLC bus pritaikyta, kad nebus tikrai pritaikyta TLC nesistemiškai svarbiems bankams. Ir taip pat kil klausimas, kaip bus formuluojamas TLC, kad tai tikrai gerai dėrėtų su pertvarkos e, taisyklėmis nacionaliniu lygiu veikiančiamis. Ačiū. Dėkuoju pirmiausia dėl MREL programos, tai savo trumpai kalboje paminėjau komisiją deleguotą į aktą ir paminėjau, kad manome, kad nereikia keisti politikos, tai aš kaip tik ir turėjau galvoje tos iš, išbrauktas dalis, kurias išbrauktų komisija. 8 procentų išbraukimas bei 4 mėnesių arba 48 mėnesių e, laikotarpio išbraukimas na, buvo komisijos grindžiami teisiniais argumentais. To nebuvo paminėta pirminė teisė akte, dėl to to negali būti reguliuotame akte. Tačiau mes nuolat kartuojame, kad 8 procentai mums yra atskaitos taškas. Ir taip pat, sakykime, vaigygos klausimą, teisės ir skris rodiklis. Nes tai taip pat siejasi ir su gelbimosiams lėšomis. O keturi metai, na, iš dalies dera su tarptautinė praktika, per kiek laiko reikia gyventi LEC. Ir tai yra logiškas dalykas, negalima tikėtis, kad bankas, tarkime, per kelias dienas ar per kelias savaitės pakeis savo finansavimo strategijas. Todėl nenorėjome numatyti keturių metų, Tačiau, nes jeigu jie matydavo, kad bankui reikia nedaug pastangų įdėti, kad pasiektų rodiklius, tačiau kartais, pažiūrėjau, būna, kad reikia daug keitimų padaryti, taigi tuomet galima numatyti 3-4 metus. To gali būti užtekti, kad bankas pasiektų MREL. Tačiau, na, turi būti judama tinkama kryptimi. Tad manome, man, kad čia pokyčių nereikia. Ir galbūt kiek per grįžtai pasakyti, kad yra politinis pokytis. MRL e ir TLC e įgyvendinimas, na, aš maniau, kad jau prieš tai galbūt aiškiai paaiškinau. TLC e kandidatai, tai iš esmės reiškia, kad kalbama apie aštuon institucijas, kuris yra sistemiškas svarbos Europoje. Ir TLC nuostatas, jog numato bankų, padeda užtikrinti bankų mokumą ir bet kad tu tuomet įsitraukia į MREL gyvendinimą. Ko negalima padaryti be teisinių pokyčių, tai minimalių MREL reikalavimų, nes dabar, jeigu paliktume TLAC e ir MREL, tai yra Vienintelis skirtumas dėl teisiškų įpareigojimo. Būtų galima užtikrinti gyvendinimą. O visi kiti aspektai siejasi su konkurencingumo argumentais, su mokumo argumentais ir visais tas atvejais TLAC peržengs GASIB ir atitiks pamatinius reikalavimus. Dėkui. Pablas Alba, ačiū, ponė pirmininkė. Manau, manau, kad BGPD atveju, na, iki gal tai gal dar su to, ką mes ką tik patys patyrėme, kyla juk nuogastavimų dėl bankų sąjungos patikimumo. Tai siejasi su mūsų dabar matoma situacija. Ir įdomu, ar jūs taip panašiai žiūrite šį klausimą. Ką reikia padaryti, kad užtikrintume, jog dabartinė situacija nepasikartotų? Ačiū. Taip, ačiū. Na, nemanau, kad abejojama bankų sąjungos patikimumu. Aišku, visuomet pasitaiko balsų, kurie sako, tai reikia atsakyti nuo kitų ir kitus išdaryti. Kitus radikalius sprendimus, na, bet bent jau iš mano perspektyvos, tai svarbus dalykas yra persirinkimo sistema, kurią parlamentas e, nustatė. Ir tai yra tvirtas pagrindas. Žinoma, aš nekartą susakysiu ir tikrai visam tam reikia tolesnio darbo, tolesnių nu, svarstymų. Reikia toliau svarstyti indėlių garantijų sistemą. Ne visos valstybės narės tinkamai įgyvendina indėlių garantavimo e, direktyvą ir tai darome vienodai. Taip pat reikia, kad valstybės narės dėtų pastangų ir nemokumo problemos sprendimo sistemos įgyvendinamų Šiuo metu reikia labai daug dalykų išspręsti. Tačiau svarbiausia, svarbiausia sąlyga, būtina sąlyga yra gerai veikianti nemokos sprendimų sistema. Ta sistema turi būti veikianti, efektyvi. Ta pati parlamentas yra sakęs, bet kad reikia visų pirma spręsti problemas šiose sistemose valstybės narėse, net jeigu čia ir nėra teisės aktų sudarinamumo. Dėkui. Dėkui, Kostas Mavirdis. Ačiū, pirmininkė. Taip pat e, dėkoju pirmininkė Kionik už tai, kad atvyko mūsų posėdį ir turiu tris klausimus. Pirmiausia, per savo pirmąjį pasisakymą sakėte, kad jūs institucija bando veikti aktyviai, numatyti, kas bus ateityje. Dėl to ir klausiu jūsų, kaip jūs manote, kad, apie tai, kas bus, jūs manim bus ateityje, tačiau aš grįžtu pavyti praeitį. Tik tais metais vyksta, vyko ES pirmas gelbėjimas e, nusavimas lėšomis, tai vyko Kiprė. Tuomet tūkstančiai žmonių, na, didelė Kipro visuomenės dalis neteko pinigų. Čia kalbame ir apie obligacijų turėtojus, pensininkus, ir taip pat indėlininkus. Viename banke indėlininkai prarado viską, kas, visus indėlius, kurie virš 100 tūkstančių eurų. Taip. Prais metais kitas atvejis buvo. Žinau, kad ta sistema buvo kitokia, tie indėliai buvo teikime per kitokią mažmeninę paslaugą. Taigi tuomet Italijoje daug žmonių prarado pinigus, dabar Italijoje vėl žmonės prarado pinigus, obligacijų savininkai prarado pinigus. Ir čia visuomet kalbama apie mažmeninę rinką, mažmeninius investuotojus. Tad kiel klausimas, ar galite kokį nors uh, užtikrinti daugiau užtik, uh, patikimumo tokių, tokiais atvejais, daugiau patikimumo smulkėsiams investuotojams. Kitas dalykas. Bankų, uh, tai, tai, kad bankai per daug naudoja valstybių obligacijų. Na, tai kelia papildomus rizikos, kurios yra jau tarsi endemiškos mūsų sistemai. Ir kil klausimas, kaip ateitie tokia šią riziką. Ir kitas dalykas, žinoma, siejasi su MREL. Taip, tuo, tuo įbaigsiu savo pasisakymą. Pažiūrėjai duomenis, štai turime gražių grafikų iš duomenų. Tai kągi, kągi matome, kad jeigu veiktų indėlių garantavimo sistema, tai sumažintų MREL skaičiavimus. Ir tada kyla klausimas, ar tai būtų geriau. Ar geri, būtų gerai, jeigu šiandieną veiktų dėlių katavimo sistema, ar kaip tik situacija būtų blogesnė? Ačiū. Taip, pabandysiu trumpai atsakyti į jūsų klausimus. Į antrą turbūt lengva atsakyti. Ne, pertekmo valdyba turi nuspręsti taisyklės, kurias kelia valstybių rizika. Mes žinoma supratome, kad nėra nerizikingo turto, tad valstybių tai keliama rizika taip pat turi būti, į ją turi būti atsvilgiama iš bankų priežiūros perspektyvos. Bet na, taip, taip pat ir bazirnos nustatas apie tai kalba toliau dėl gerbonos mums lėšomis. Na, kasgi čia svarbu? indėlininkų, smulkių indėlininkų e, apsaugojimas bei mažmenį investuotojų. Užtikrinimas mažai investuotojai supranta riziką, kurią prisima. Na, tai tai siejasi su rinkos reglamentavimu, tai su kitomis teisinėmis priemonėmis. Manome, kad mes vieną vertus turime sudėtą pravaidmenį, sakydami MRL, nes tai iš dalies veikia tai, kad čia daugiausia turime reikalą su mažmeniniais investuotojais arba kalbame apie negarantuotus indėlius ir tie paveikia MRL kokybę. Šitą klausimą tikrai kas svarstyti su bankais. Bet kitas dalykas yra aiškus ir čia tik norėčiau pono Gautierį nuomonę pakartoti. BGPD labai aiškiai pasako šio klausimu, bankų gyvenimo ir patikimų direktyva ir na, nėra nei priemonių, nei galimybių atskirti tuos atskirus investuotojų tipus, sudėtis vieną ar kitą klasę ir vieną kitą atsakymybės klasę juos sudėti. Toliau kitas klausimas jie su MREL. DGS, ar tai pakeis sistemą? Indėlių garantavimo sistema, ar jinai pakeistų situaciją? Na, manau, kad taip. Manau, kad galime įsivaizduoti, kad smulkėsiotėms bankams, kurie kaip tik ir priima indėlius, daugiausiai tai, kad jeigu toks bankas žlugtų, tai kaip tik indėlių garantavimo sistema turėtų apsaugoti indėlininkus, o viskas kitkas bus tvarkoma per nemokumo procedūras. Ir pertvarkymų e, valdyba, žinoma, yra pasirengusi dorotis su didesnių institucijų e, žlugimu. Nes čia kalbam apie institucijas, kurios turėtų sistemiškai paveikti valstybę narę arba visą sąjungą. Ir, ir kuri būtų, turėtų na, paveikti visą tinklą. Tad matome, kad yra daug įvairių saugiklių. Ir aš tikiuosi, kad nuseklus MRL taikymas bei fondo egzistavimas turėtų padaryti taip, kad nebereikėtų imtis įgyvendinti indėlių gatavimo sistemą. Ačiū. Ačiū. E, čia vedame dialogą apie bankų pertvarkymo sistemos likvidavimą faktiškai dabar Borchard Balts. Kadangi jau turėjau galimybę užduoti klausimų per pirmąjį raundą, tai dabar tik tai papildomą klausimą užduosiu ir tai susijęs su tuo, kas labai domina mane ir mano frakciją. Man atrodo, kad jūsų eksper, ekspertinės žinios, kaip valdybos vadovės žinios, bus čia labai naudingos. Ir mano klausimas paprasčiausiai štai koks. Kaip ES galėtumėme užtikrinti, kad priemonės bankininkystės sektorija, kurių imamasi bankų kapitalo atkūrimui, visuomet jos bus įgyvendinamos vienodai traktuojant visus bankus. Tikiuosi, kad gausiu trumpą ir konkretų atsakymą į šį klausimą. Pone Kionik, mes valdyboje manome, kad mums tenka atitinkamas vaidmuo, ypač kai aš kalbėjau apie tam tikrus e, matmenis, kad mes visuomet nuosekliai turime uh, taikyti visas taisyklės, nei, jokie du atvejai nebus vienodi, tačiau principai, kurie yra taikomi, turi būti tokie patys. Ir aš tikiuosi, kad nebus per daug tokių atvejų ir kad nereiks mums dėl to vargti, bet ir pertvarkymo planavimo atveju ir kai yra vykdomas bankų pertvarkymas, reikia pasirūpinti, kad bankas A nebūtų traktuojamas kitaip nei bankas B. E, pone Delvo. Nesupratau, kad kalbėjau vokiškai, sako kalbėtoja. Nieko baisaus išvertė jūs, geri vertėjai. Ačiū. Dėkoju, ponė Kionė, kad atvykote į parlamentą atsakyti į klausimus išsamei, man netgi irgi suprantamai. Tai nenoriu kartoti tų klausimų, kuriuos jau atsakėte, bet man labai įdomu išsiaiškinti, koks yra santykis tarp jūsų institucijos ir uh, nacionalinių pertvarkymo institucijų. Nes man labai sudėtinga suprasti, kaip veikia ta sistema ir būtų įdomu iš jūsų išgirsti, su kokiais iššūkiais susidurėte. Ir taip pat norėčiau pasitikslinti, ar teisingai supratau tai, ką jūs sakėte, dėl to, kad reikia atlikti tolesnį darbą valstybėse narėse, kad būtų papildyta ta nemokumo sistema? Ar tą jūs turite menyje, kai kalbėjote apie prevencinius veiksmus? Ačiū. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Nacionalinės pertvarkymo institucijos ir bendroji pertvarkymo valdyba dirbame iš vien labai artimai. Turime ir rengiame daug bendrų seminarų, kuriame bendrą politiką. Galiausiai tos institucijos irgi turi primti sprendimus dėl visko, įskaitant ir mūsų biudžetą. Ir taip pat mes veikiame kartu pagal taip vadinamąją vidinę pertvarkymą, toje per vadinamosi per, per, vidinėse pertvarkymo komandose. Ir aišku, mes turime realistiškai vertinti situaciją, kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinės pertvarkymo institucijos jau veikia ketverius ar penkerius metus, kitose valstybėse narėse jos buvo įdėktos ir sukurtos tik tai praeitų metų pabaigoje. Taigi, kai gavau elektroninį laišką iš vienos valstybės narės, kuris sakė, kad jie dabar padidino 100 procentų darbuotojų skaičių, tai reiškia nuo vieno iki dviejų, tai faktiškai matome, kad kai kurios iš tų institucijų susiduria su personalo problemomis, stygiaus problemomis, steigiantas pertvarkymo institucijas, bet dirbdami iš vien kartu Aš manau, mes pasiekėme tikrai daug ir be jų neišsiverstumėme, nes daug teisinio, teisinių priemonių yra nacionalinės. Tai mes turime kažkaip savo mintis perkelti į nacionalinius teisės aktus, kad viskas veiktų. Kitas klausimas, ką būtų galima nuveikti, tai aš manau, kad vyksta nemažai darbo čia Briuselėje dėl subordinavimo ir panašiai. Na ir kita vertus, aš visuomet sakau, kad kai kalba eina apie nemokumo įstatymus, tai tai yra nacionaliniai įstatymai ir mes visi tikimės, kad kažkada atsiras europinės nemokumo taisyklės, bent jau kalbant apie finansinės institucijas. Aš kažkada tai pavadinau žemai kabančių vaisiumi, nežinau, ar jisai kabo per pakankamai žemai, bet tikrai valstybės narės turėtų sutvarkyti savo mokumo procedūras. Ne visos valstybės narės, bet kai kuriuose iš ties užtrunka nemažai laiko, kol gaunamas užstatas. Tai nėra labai veiksminga ir visos nemokumo procedūros yra tokios sudėtingos, kad galiausiai per, pertvarkymas tampa defaulto variantu. Taip neturėtų būti. Ačiū. Tikrai labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis ir taip pat labai svarbu buvo išgirsti, ką jūs sakėte apie naująją pertvarkymo sistemą, kur yra nemažai įvairių nuostatų. Ir taip pat tai, ką Jūs kalbėjote apie perinamąjį laikotarpį, nes iš tiesų vertybiniai popieriai kai jie buvo parduoti dar prieš įsigaliojus naujoms taisyklėms ir kelbimas nuosavomis lėšomis buvo reali problema, nes tada reikėdavo imtis veiksmų atbulinę datą. Tai dabar tos problemos jau yra pripažįstamos ir manau, kad yra priemonių. Ir reikia spręsti tai protingai, racionaliai. Ačiū ir tęsime dialogą, kuris yra labai tikrai įdomus per kitą mūsų klausimą. Ačiū. Dear colleagues, I ask you to take seat. I would like to... Kolegos, kviečiu visus susėsti. Norėčiau pasveikinti Slovakijos finansų ministrą Petrą Kažimyrą, Ekofino pirmininką, kuris sutiko priimti mūsų kvietimą ir pristatys e, pirmininkaujančios Slovakijos prioritetus ekonomikos reikalų komiteto kūruojamoje srityje ir džiaugiuosi, kad turime galimybę pradėti dialogą dėl prioritetų, prioritetų, kuriems aš pritariu. Ir tikrai vertinu gerą bendradarbiavimo dvasę su ministru Kažimiru ir pirmininkančia Slovakija. Šiandien pasikeisime nuomonėmis ir aptarsime svarbiausius klausimus. Na, o rytoj prasidės realūs darbai dėl kapitalo rinkos, kapitalo rinkos kūrimo ir ekonominės valdysenos sistemos. Taip pat žinau, kad pirmininkaujantis Slovakija pasiryžusi spręsti valdysenos sistemos e, ekonomikos pinigų sąjungoje klausimus, kaip skatinti investicijas, augimą. Taigi turime daug svarbių klausimų, kuriuos aptarsime ir iškart žodį suteikiu Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami ekonomikos pinigų reikalų komiteto nariai, ponės ir ponai. Labą dieną la, labai dėkingas, kad galiu dalyvauti jūsų komitete pirmuose pirmininkančios Slovakijos klausimuose Ekofino taryboje. Savo pastabose šiandieną aš pristatysiu jums ekonominius, finansinius ir fiskalinius pirmininkančios Slovakijos prioritetus. Pakomentuosiu eurozonos padėtį ir situaciją ES, ypatingai išvelgiant į Junktinės karalystės referendumo rezultatus ir taip pat papasakosiu, kaip mūsų manimų kokia situacija yra ES ir kur link ji turi eiti. Ir po to mielai atsakysiu į klausimus. Tikėtina, kad vienas šeimos narys mus paliks ir dėl to mes įžengėme į nežinomą zoną. Taigi dabar ypatingai labai svarbus mūsų vieningumas. Bendradarbiavimas tarp ES institucijų, ką mes darome dabar, valstybių narių, yra labai svarbu dėl paprastos priežasties. Ir Slovakija sieks skatinti ECOFIN tarybos darbą ir prisidės prie šio komiteto darbo. Dabar apžvelgsiu pirmininkančios Slovakijos vertinimą, būtent Brexit situacijos vertinimą. Mums referendumo rezultatai Junktinėje karalystėje yra didžiulis praradimas ir, ir liūdnos žinios. Uh, Aišku, mes visi esame šiek tiek susirūpinę ir atsargus dėl to, kad situacija neaiški, tačiau tuo pat metu nemanau, kad reiktų panikuoti. Ir labai paprastai, paprasta priežastis. Europa yra geriausias variantas mums visiems ir aš esu dėl to visiškai įsitikinęs. Junktinės karalystės referendumas priminė, kad Europos Sąjunga, kad Europos Sąjunga nėra tai, ką mes galime laikyti savaime suprantamų dalykų, reikia puoselėti ir gerinti. O kalbant apie Europos projekto naudą, ir tos naudos išvelgiame labai daug, tai mes turime paaiškinti apie tai piliečiams. Paprasčiau, žmogiškiau, turime paaiškinti, kiek įmanoma dažniau tos dalykus. Nes politiškai, ekonomiškai, soci, socialinė prasme bus sudėtingas ir skausmingas. Ir gali būti sudėtingas ir skausmingas toks atsiskirimas nuo ES. Taigi mes turime pasirūpinti, kad galimas Junktinės karalystės išstojimas iš ES neparagintų panašių tendencijų ir kitose valstybės narėse. Mano manimu, mums reikalinga pažangi integracija, siekiant geresnės Europos. Mes tai kartojame dėl to, kad tai yra esmė, ne, ne mažiau, ne daugiau, bet geresnės Europos. Ką tai reiškia? Europoje mums reikia nacionalinių sprendimų, kur nacionaliniai sprendimai duoda geriausių rezultatų. Ir mums reikalingi europiniai sprendimai, kur Europa gali tą darbą atlikti geriau nei pavienės valstybės narės. Ekonominėse, fiskaliniuose, finansiniuose reikaluose yra galimi abu variantai. Valstybės narės ilgai naudojosi bendrosios rinkos teikiamais privalumais, vienos bendros valiutos privalumais. Ir tie privalumai verčia jas pamiršti dėl to, kad ir namuose jas turi atlikti namų darbus, atlikti fiskalinės struktūrinės reformas. Sveiki viešieji finansai, lankščios darbo rinkos, aukštos kokybės viešosios paslaugos, tai yra tie dalykai, kurių mums reikia nepriklausomai nuo to, kas vyksta Europoje. Tai yra tai, kur Brus, Briuselis ne, netliks to darbo pats savaime. Mes, nacionaliniai politikai, turime atlikti šį darbą namuose. Ir čia reikalingi būtent nacionaliniai sprendimai. Tuo pat metu yra sisteminių silpnų pusių ES architektūroje ir ypatingai eurozonoje. Ir tų problemų mes neišspręsime vien tik fiskalinėmis ir struktūrinėmis reformomis. ES ir eurozona yra integruotos struktūros, kur yra didžiulė tarpusavio priklausomybė. Mūsų ekonomikos reaguoja skirtingai į skirtingus stimulus. Dėl to mums reikia bendrų europinių sprendimų, kai kalba eina apie makroekonominį ekonominės pinigų sąjungos stabilizavimą. Būtent taip aš e, vertinu pažangesnę, stipresnę pinigų ir ekonominę sąjungą. Tai yra nacionaliniai namų darbai ir stabilizavimo priemonės vykdomos centre. Kai kurie to nenori girdėti, kai kurie sutinka su savoka, bet teigia, kad tam nėra atėjęs tinkamas metas. Mano vertinimu, mes ir taip ilgai atidėliojame šias diskusijas ir niekuomet nėra neteis pats tinkamiausias momentas, taigi laukti neverta. Dėl fiskalinių taisyklių mes matėme, kad buvo pasitikima, pasitikėjimas stabilumo augimo paktu sumažėjo pastaraisiais metais dėl to, kad paktas tik iš dalies būdavo įgyvendinamas. Buvo atvejų, kai šalys, institucijos, analitikai visiems nebuvo aišku, kas atsitiko su fiskalinėmis taisyklėmis. Priešingai nei kiti, aš nemanau, kad dėl to kalta tik komisija. Yra sudėtinga įgyvendinti taisyklės, kurios yra toli gražu netobulos. Fiskalinės taisyklės egzistuoja fiskalinio stabilumo labui. Ir anksčiau jos nebuvo sukurtos, kad atitiktų šiam tikslui visais momentais. Taigi, jeigu taisyklės nėra prasmingos, mums reikia jas pakoreguoti ir padaryti jas pažangesnėmis. Tokiu būdu galima patenkinti vairias ekonominės sąlygas ir tokiu būdu skatinamos investicijos ir struktūrinės reformos. Tačiau tuo pat metu nėra eko, kitos ekonominės, politinės ar kitokios priežastys, kodėl, priežasties, kodėl taisyklės turėtų būti skirtingai taikomos skirtingose valstybėse. Aš manau, kad vis vals, taisyklės turi būti taikomos vienodai visose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo dydžio. Struktūrinių reformų pažanga valstybėse narėse yra irgi dalinė. Kaip visi žinome, šalims skirtų rekomendacijų gyvenimas turi būti aktyvesnis. Taip pat teigiame, kad jau eilę metų nekažikas pasikeitė. Ir būtent čia centralizuoti fiskaliniai instrumentai galėtų padėti. Jeigu viską padarysime teisingai, centriniai fiskaliniai pajėgumai padės ne tik pinigų ir ekonominiai sąjungai apsarbuoti ekonominius finansinius šokus ir skatinti makroekonominį stabilumą. Tai būtų tam tikros paskaitos valstybėms narėms skatinti savo fiskalinių ir struktūrinių priemonių įgyvendinimą. Pagrindinis ekonominis dalykas yra štai koks. Kai valstybės narės atiduoda pinigų autonomiją ir apriboja fiskalinę autonomiją, tada jiems reikalingos centralizuotos priemonės, kad būtų galima gauti kompensaciją už tokių nacionalinių makroekonominių priemonių praradimą. Ir Centrinio banko padaryti tą sudėtingą vienam, nes valstybės narės dažnai atsiduria įvairiuose ekonominio ciklo etapuose. Dėl to ekonomikos pinigų sąjungai reikalingas fiskalinis pajėgumas. Mes bandome tą, pradėti tas svarbės diskusijas Mes nenorime numatyti rezultato ir komisija ketina paskelbti baltą knygą dėl MU gilinimo padarinių kitų metų pavasarį. Galbūt teoriškai visą tai skamba, tačiau istorija aiškiai rodo, kad pinigų sąjunga neišgyvena per ilgesnio laiko perspektyvą, jeigu nepavyksta sukurti tokių fiskalinių priemonių. Ir Europoje mes negalime tokių klaidų kartoti, nes jeigu ekonomikos pinigų sąjunga subirėtų, tai esu įsitikinęs, kad subirėtų visa Europos sąjunga. Ir mes negalime rizikuoti tokiais dalykais. Na ir žinoma, e, pinigų ir ekonominė sąjunga nėra vien tik tai fiskaliniai pajėgumai ar fiskalinės struktūrinės reformos, Bankų sąjunga irgi labai svarbus projektas. Dėl indėlių garantijų sistemos. Tai yra vienas sudėtingiausių klausimų, tekstantis mums pirmininkavimo metu. Mes sveikiname pirmininkavusios Niderlandus dėl parengto veiksmų plano. Mes daugiausia sutelsime ties techniniais pokalbiais dėl indėlių garantijų ir draudimo sistemos. Ir taip pat daugiau dėmesio skirsime rizikos mažinimo priemonėms. Tai nebus lengva ir skirsime tam klausimui tikrai daug dėmesio, bet taip pat šalia to dar turime pažad, sužadinti ir valstybių narių apetitą siekti kompromiso. Ir mes savo ruoštų tikrai viską padarysime kad reikalai pasistumėtų į priekį. Dėl rizikos mažinimo priemonių, aišku, viskas priklausys nuo komisijos pasiūlymų laiko, pavyzdžiui, kada bus paskelbtas minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, kada bus paskelbti bendro nuostolių padengimo pajėgumai ir kapital reikalavimų direktyvos prudencinė sistema ir bendras pertvarkymo fondas, techniniai reikalavimai ir BRD perkelimas vis, į visas valstybės narės. Ir tada gali prasidėti realus darbas dėl bankų gavinimo ir pertvarkymo e, direktyvos įgyvendinimo. Taip pat rizikos mažinimo, rizikos pasidalymo veiksmai yra įmanomi tik tuo met, kai ir Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį dėl kapitalo reikalavimų sąjungos. Tai yra tas rytis, kur bendradarbiavimas tarp imkančios valstybės ir Europos parlamento bus labai intensyvus. Ir mes sieksime konstruktyvių trilogo diskusijų dėl svarbių klausimų, tokių kaip perspektus reglamentas, prospektus reglamentas, kur tikiuosi politinio sutarimo iki šių metų pabaigos. Gaila, kad nepavyko mums susitarti dėl bendros pozicijos, dėl prospektus. Bet mes darysime viską, kad klausimas būtų išspręstas per antrąjį pusmetį. Dėl vertybinių popierių mes pradėsime trilogo dėrybas kuo galima greičiau, kai tik jūs susitarsite. Dėl bendros pozicijos esame pasirengę dalyvauti tose diskusijose, tikimės komisijos pasiūlymo dėl Europos rizikos kapitalo fondų reglamento rytoj ir kuo galima greičiau. Ir tada pradėsime darbą šioje srityje pinigų rinkos fondai. Nors tai nėra projekto dalis, vis tiek tai yra tas klausimas, kur parlamentas, pirmininkantė valstybė irgi dirbs konstruktyviai ir sieks kompromiso. Europos strateginių investicijų fondas Ir dar, dar yra vienas geras pavyzdys, kaip europiniai sprendimai yra įmanomi siekiant ekonominės naudos visoje Europos Sąjungoje. Ir šis fondas suteikia apčiopiamų privalumų ES piliečiams. S, MVI e, e, pro, e, pro, sistemos įgyvendinimo sėkmė yra puikus ženklas, kad fondas dirba siekiant padėti žmonių, verslui, kas, kas yra mūsų ekonomikos pagrindas. Ir komisija planuoja pasiūlyti fondo pratesimą iki 20 metų, pirmininkaujantis Slovakija remia šį planą. Ir tam tikslui pirmiausia, aišku, reiks tinkamai, parengti tinkamą vertinimo ataskaitą. EFSI gyvavimo pratesimas reikalauja pagerinti investicijų plano veikimą trijuose lygmenyse. Ir mes manome, kad naudinga būtų šį beitą tobulinti šiuose srityse, sustiprinti projektų papildomumą, geresnis projektų geografinė, geresnė projektų geografinė pusiausvyrą, daugiau dėmesio skiriama e, akcinio kapitalo finansavimui, investicinių barjerų naikinimas, kalbant apie trečiąjį ramstį mokesčiai. Irgi yra labai svarbi pažangios integracijos siekiant geresnės Europos projekto dalis. Matome, kad mokesčius mokėti vengiama ir tai apmažina, sumažina biudžeto įplaukas visame pasaulyje. Ir čia kalti ne tik mokesčių mokėtojai, kalti ir mes, kadangi mes toleravome ir taikstėmės per ilgai su tokiomis mokesčių sistemomis, kur yra labai daug spragų e, ES įstatymuose. Ir mes turime jau ne, negalime toleruoti mokesčių vengimo sistemos. Sažininga mokesčių sistema, skaidrumas, kova su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Tai yra vienas svarbiausių ECOFIN tarybos prioritetų pastaraisiais metais. Mes pasinaudosime to pagreičiu ir pirmininkavimo metu, nes mokesčių vengimas, mokesčių sukčiavimas didina mokestinę naštą paprastam piliečiui ir įmonėms, kurios sąžininkai moka mokesčius. Dažnai tai sukelia papildomus sunkumus ir neramumus ekonomikoje, nes mokestinė našta nėra konkurencinga ES. Taigi tie, kurie mano, kad reikia siekti mokestinės konkurencijos, mažinant mokesčius. Ne, aš manau, kad mes konkurencingi tapsime, jeigu sukursime veiksmingas ir pažangės mokesčių sistemas. Tokiu būdu bus galima reguliariai mažinti mokesčius darbui ir piliečiams. Dėl to mūsų pagrindiniai prioritetai mokesčių srityje yra susiję su šių problemų sprendimu ir pininkavimo metu mes ypatingą dėmesį skirsime tolesniai kovai su mokesčių sukčiavimu, mokesčių vengimu. Taip pat sieksime skaidrios ir veiksmingos mokesčių administravimo sistemos. Taip pat sieksime sąžiningų mokesčių ir mokesnio aiškumo. Na ir neg negaliu nepaminėti ir migracijos krizės, nors tai nėra tiesioginė šio komiteto kompetencija. Sveikinu pasiūlymą dėl migracijos susitarimo, kur kalbama apie tai, kad migracijos problemos turi būti sprendžiamos kilmės ir tranzito šalyse, tai yra ilgalaikis ir geras sprendimas. Ir tam turi pritarti visi. Taip pat pirmininkaujantį valstybę sieks to prioriteto tvarka dėl komisijos pasiūlymo, kaip būtų galima peržiūrėti Europos investicijų banko skolinimo priemonės dėl garantijų fondo ir išorės investicijų fondo Na ir dar kova su terorizmu nėra vėlgi ECOFIN kompetencijos klausimas, kova su terorizmo finansavimu yra šio komiteto kompetencijos klausimas. Galiu patikinti Jūs, kad pirmininkaujantį Slovakiją daug dirb šioje srityje ir kad mes pateiksime pasiūlymą dėl ketvirtos kovos su pinigų plovimu direktyvos e, pakeitimo mūsų tikslas bus e, siekti bendrojo požiūrio iki pirmininkavimo pabaigos. Taigi pabaigai. Dabar žvelgdamas į priekį, manau, kad tie šeši mėnesiai tikrai bus nelengvi, sudėtingi. Tartutinis pinigų fondas sumažino eurozonos e, perspektyvas 1,4 procento, augimo perspektyvas 1,4 procento. Tai rodo, kad mūsų tikrai ekonomika ir atsigavimas labai gležnas ir kad egzistuoja reali rizika, taigi mes turime piliečiams ir verslui ir tarptautiniams partneriams bei rinkoms parodyti, kad žinome, ką reikia padaryti ir kaip tą padaryti. Pirmininkaujantį Slovakiją rengėsi labai daug istoriš, šiam istoriškai labai svarbiam pirmam mūsų pirmininkavimui ir mes sieksime rezultatų kartu su jumis ir gerbiami ekonomikos reikalų komiteto nariai, dirbkite kartu su mumis, padėkite mums pasiekti tokių rezultatų, kurių reikia Europai. Be jūsų mes to nepadarysime. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ministre, Tikrai dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą, už išsakytą išsakytas pastabas komentuojant svarbės rytis, e, kuriuose rengiame taisyklės, e, taip pat reikia veiksmingų fiskalinių taisyklių, kad paskatintume struktūrinės reformas bei augimą. E, ačiū ir už jūsų žodžius apie bankų sąjungą. Dėl prospekto direktyvos mes na, formaliai nepasiekėme sutarimo, kad nedelsiant galima būtų padėti trišalės dėrybas. Bet tikiuosi, kad e, balsavimas plenarnėme posėdėje e, sėkmingai tą klausimą išspręs ir nebevilkinsime to klausimo sprendimo. Dabar e, frakcijų varda papės vardu Pedro Zalba. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų pasiūlymus ir už išreikštą norą bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ir e, paprastai pirmininkau, iš pirmininkaujančios valstybės e, tikimasi daug. Jūsų atveju reikės netgi dar labiau pasistengti dėl jūsų išvardintų iššūkių, kurie mums iškilo dėl breksito. Piliečiai daug tikisi iš šio pirmininkavimo, e, šiuo nežinomybės laikotarpiu. Jūs taip pat tai minėjote. Manau, kad kelias priekin yra geresnė Europa ir daugiau Europos. Todėl džiaugiuosi e, dėl visų iniciatyvų, kur, kuriomis esate pasirengę dirbti. Mums reikia mūsų fiskalinių pajėgumų. Tačiau dabartinė padėtis tam nepalanki, todėl turime gerai padirbėti tuo klausimu. Aš norėčiau išgirsti daugiau e, informacijos apie jūsų ketinimus siekti nuo, nuo savų fiskalinių gebėjimų. Pažanga, kuriant kapitalų rinkų sąjungą, taip pat svarbi. E, tas skaidrus, principos skaidrus, paprastas um, ir suprantamas principo taikymas padės mums um, artėti link šių tikslų. Link kapitalų, rinko, kapitalų rinkų sąjungos sukūrimo. Norėčiau, kad papasakotumėte, ką manote apie pranešimus. Uh, kuriuos rengėme ir ar manote, kad tai bus mūsų sutarimo pagrindu. Kapitalų e, rinkos sąjunga, Junktinė karalystė išstojus iš ES, turime pasirūpinti, kad čia nepradėtų kilti jokių abejonių. Ir noriu paklausti, ką Jūs apie tai manote. Ačiū ir dabar persi savo gimtąją kalbą. norėčiau pradėti nuo to, kas veikiausiai labiausiai domina jūsų komitetą, nuo jūsų kasdienio darbo, kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Manau, kad tai ypač svarbu būtent dabar, nes norime įrodyti, kad Lordo Hilo pradėtas projektas išliks, nors Jautinės karalystės referendumo rezultatai reiškia, kad Jautinė karalystė tols nuo ES. Bet minėtas projektas e, yra toks svarbus, kad e, pono Hilo įpadinis Valis Dombrovskis iš karto pareiškia, kad jis tęs šį darbą. Na, projektą pradėjo Britas, o to projekto tikslas - užtikrinti geresnį mažų ir vidutinių įmonių finansavimą, užtikrinti augimą, jį palaikyti bei kurti darbo vietas, ypač jaunimui. Nes, kaip žinote, daugelie šalių nedarbo lygis jaunimo tarpe yra ypač didelis. Ir galbūt dabar yra laikas parodyti, kad mes galime eiti priekin įgyvendindami šią darbo tvarkę. Galbūt net reiktų pasistengti e, eiti pirmin šuoliais. E, apie kitus klausimus. Prospekto direktyvos klausimą esame pasirengę dirbti su jumis, kad šis darbas būtų užbaigtas. Atsižvelgiant, žinoma, į visus e, E, kom, su, sudėtingumus. Ir tikime, kad pavyks imtis ir mm, pavertimo vertybiniais popieriais klausimo, kad manome, kad dabar reikia apie tai kalbėti. Ir žinoma, mes nekantriai laukiame komisijos pasiūlymo dėl rizikos kapitalo Tai taip pat svarbus e, pasiūlymas, kuris turė, padėtų užtikrinti ekonomikos augimą. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kad, kad būtent jaunimas abejoja, ar Eur Europos projektas gali pasiūlyti sprendimus. O rizikos kapitalas e, palankus startuoliams, novatoriškų sprendimų dėgymui dėl e, nuosavų fiskalinių pajėgumų. Norėčiau pasakyti štai, kad nebūtina būti ekonomikos teorijos profesoriumi, kad suvoktum, jog vertinant eurozonos e, e struktūrą aiš, aiškiai stinga fiskalinių gebėjimų fiskalinių pajėgumų. Ir aš pasisakau už tai, kad e, e, taisyklės būtų priimtos ir kad jų griežtai laikytumėmės. Su fiskaliniais gebėjimais siejama daugybė nemalonių klausimų, tokių, pavyzdžiui, kaip jų finansavimas ir paskesnis perskirstimas. E, Visą tai gali būti pasiekta tik laikantis taisyklių ir visiems e, padarant savo namų darbus. E, Ir šioje diskusijoje turime kalbėti ne, pradėti kalbėti ne apie tai, iš ko finansuosime tuos pajėgumus, bet kokiuose srityse mums jų reikia. Ir, na, išsakysiu nuomonę, kuri gali pasirodyti netradicinė. Bendri investiciniai pajėgumai. Tai, tai yra Europos strateginių investicijų fondas, kol kas yra pradiniuose etapuose, bet jis jau egzistuoja su daugybė išlygų ir tai galėtų ateityje tapti fiskaliniu mechanizmu, kuris sėkmingai funkcionuotų ir pradėtų, padėtų įversti e, tą simetrinę krizę, kurią sprendžiame kasdienėme gyvenime. Ačiū, turiu per, per man žperės. Ačiū, ponė ministrė. Jūsų klausydamas, sakau savo, kad nuo pirmadienio eurozonos biudžetiniai gebėjimai tikrai labai pažengė. Vien mūsų mm, dialogų dėka. Manau, kad pritame jums tam dėl tikrumo, kad dabar reikia kelti tuos klausimus. E, šiandien esame krizėje. Ir kuomet buvo pradėta kurti bankų sąjungą, e, tai taip pat buvo šoko momentas, kaip ir tas, sukrėtimo momentas, kaip ir tas, kokį su, sukūrė, generavo Brexitas. Jūs kalbėjote, kad būtina laikytis taisyklių ir kad šį paktą bandome apibriežti, kad, kad tas paktas buvo parengtas tais laikais, kur, kur, kurie, kur, kuomet aplinkybės buvo visiškai kitokios nei dabar. Ar galite šiek tiek daugiau pakalbėti, ar manote, kad, kad mes turime mąstyti apie ilgalaikės investicijas ir kaip Jūs manote, kaip valstybėms narėms teksis gyvendinti struktūrinės reformas. Pratesiu pono Zalbos mintį. Kaip manote, kokios turėtų, turėtų būti tikslai investicijų eurozonoje ir ar manote, kad EFSI priemonė turėtų būti atnaujinta? E, kokį kelio gairių planą jūs suteiktumėt komisijai, kad, kad EFSI sėkmingai progresuotų priekin dėl struktūrinės reformos? Ką manote apie mano ir Raimer Biogis pasiūlymą dėl eurozonos biudžeto, dėl konvergencijos rodiklių, kurių pagrindų galima būtų geriau paskatinti struktūrinės reformas valstybėse narėse. ponė Beres. Noriu padėkoti Jums už Jūsų žodžius apie mano požiūrį į, į, į ateities fiskalinius ge, gebėjimus, pajėgumus. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie finansinius instrumentus. Manau, kad jau esame pasiekę e, reikalingo konsensuso. Europoje susikopė modernizacijos, skol, modernizacijos skola skirtingose Europos kampeliuose. Ir mes, nagrinėdami eurozonos taisyklės, galime įvairiai panaudoti lankstumo taisyklės bei fiskalinę politiką. Pavyzdžiui, šiuo metu vykdome neutralę fiskalinę politiką visoje eurozonoje. Tačiau atsiliekame išnaudodami plėtimą skatinančią arba ribojančią politiką, varžančią politiką e, valstybėse narėse. Slovakija yra viena iš eurozonos narių, kurios ekonominė sistema yra tikrai labai atvira. Ir e, taip pat, čia taip pat reikia disciplin, kalbėti apie discipliną, tikslų suskaidimas, man atrodo, yra natūralus dalykas. Yra um, varomoji jėga, taip pat e, darbo pasidalymas užtikrina discipliną. Ir čia norėčiau perėti prie investicinių galimybių. Uh, kalbėti apie tai, ką, kokias galimybės suteikia fiskaliniai pajėgumai. O dėl Europos strateginio investicijų fondo nesame visiškai patenkinti tuo, kaip jis veikia. Kalbame apie papildomumą. Kai kurie čia esantis kom, kom, nariai visiškai nepatenkinti tuo, kaip e, veikia šis fondas. Norėčiau bandyti apginti Wernerį Hoyerį. Nes dirbdamas ministru turėjau galimybę priimti sprendimą dėl investicinio projekto, kurio vertė daugiau nei milijardas eurų. Žinau, kokia yra papildomumo nauda ir žinau, kad kitos šalis puikiai tuo pasinaudoja. O kalbant apie iniciatyvas, kurios galėtų paskatinti augimą bendrai, manau, kad mes visi pastaruoju metu žengėme milžinišką žingsnį priekin. Bandydami tinkinti tuos, kurie mano kitaip. Investicijos dabar yra pamatinė investicijų politikos ir fiskalinės politikos dalis, kuri padeda mums spręsti mūsų problemas. Kalbu ne tik apie privačias, bet privačią privatų, bet ir viešai sektorių, e, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus investicijas, ir, nes taip galime atsikratyti barjerų, būtent pasitelkę privačias investicijas. Stabilumo ir augimo pakto taisyklių pritaikymas, kad būtų paskatintas augimas, yra labai svarbu. Uh, E, tai būtų ypač aktualu šalise, kurių įsiskolinimo lygis viršė Maastrichto reikalavimus. Remdamasis nesenomis diskusijomis su finansų ministrais, noriu pasakyti, kad dabar ypač palankus momentas e, bandyti pasiekti konsensuso. Uh, e, atsis, atsikratome labai griežto, nelankstaus požiūrio ir imame e, reaguoti į, į realybę. Norėčiau paminėti Eurostatą ir taip pat pasakyti, kad svarbu uh, turėti galimybę prognozuoti e, vertinimų rezultatus ir, ir žinoti, kaip investicijos bus viešajame sektorėje bus suklasifikuotos, kad būtų galimybė kreiptis į EFSI dėl finansavimo iš jo. Ner. Ačiū toliau, pane Rorenlerner. Ačiū, pirmininkė. Kapitalo rinkos sąjungos e, kūrimas ir e, EKR frakcijai prioritetas. Ir jei tai bus tinkamai ir e, greitai daroma, bus daug privalumų, bus plėtojami alternatyvus finansavimo šaltiniai, bus e, suteikiama pagalba instituciniam ir mažmeniniam investuotojam, kuriama konkurencija. Ir apie tai kalbant, norėčiau sužinoti šiek tiek daugiau į kuriuos kapitalo rinkos aspektus um, koncentruositės savo pirmininkavimo metu. Galėtumėm susipažinti su atitinkamais, atitinkamam ataskaitom. Ačiū už klausimą. Turėčiau paminėti, kad anksčiau kalbėdamas uh, plat, plačiai tai aptariu, esame optimistai, tikiuosi, kad susitarsime su jumis dėl prospektų. Ir kad tai padės sudaryti geresnės galimybės MVE gauti finansavimą. O dėl Europos verso e, nepriklausomybės ar galimybės gauti ilgalaikį finansavimą, tai iš tiesų e, prospektas e, prospektų teisės aktas jau turbūt labiausiai subrendęs yra ir E, tikėsime šio jūsų paramos, iš esmės susitarimas jau yra ir tikėsime, kad bus galima tai patvirtinti, pradėti e, dėrybas. E, žinome, kad vertimas vertybiniais popieriais, tai sudėtingas dalykas yra, tai taip pat yra susijęs su kitom direktyvom. Uh, Na, galbūt kartu pavyks visus įtikinti, kad reikia pradėti spręsti ir šitą temą. Ir aišku, mes čia turime ambicijų. Tikimės, kad pavyks pasiekti bendro sutarimo, kontra, kompromiso, dėrybo metu, diskusijų metu ir Iš tiesų dedame daug vilčių į poziciją, kurią per ateinančias dienas turėtų paskelbti komisiją, taip pat ir dėl rizikos kapitalo. Ne, aišku, nenorėčiau tuo piknaudžiauti, kaip likas, tačiau aš manyčiau, kad e, iš, Iš esmės rizikos kapitalas labiau susijęs su jaunimu, jaunesnėje karta turime iš tiesų labai gerų pavyzdžių ir iš centrinės Europos, iš periferinio um, Europos uh, dalių. Tai susijęs su uh, galimybę suteikti jaunimui, turinčiam gerų minčių, uh, konkuruoti idėjomis su savo bendramžiais tarkim, nesvarbu iš kur, iš, iš JAV, Izraelio ir taip toliau. Ir e, iš tiesų rizikos kapitalo startuoliai jau senai yra tapę ekonomikos dalim. Tad manytumėm, e, būtų prasminga šioms rytim skirti energijos ir būtumėm dėkingi, jeigu kartu su jumis galėtumėm prisidėti prie sėkmės ir tai, ko pasieksime per artimiausius mėnesius ką mums pavyks galbūt pagerinti. Tai, tai, tai bus tas, tas rezultatas, kurį perduosim toliau pirm, pirmininkausiančiai e, šaliai, nes aišku, čia ne, nesame tam, kad tik tai susirinktumėm e, medalius. Mūsų tikslas yra pasiekti daugiau susitarimų. Ačiū, pirmininkė ministrė taip e, e, džiaugiuosi galimybę e, gird, girdėti jūs kalbant slovakiškai ir tai suprantu, pasinaudosiu galimybę kalbėti čekiškai, tikiuosi, kad ir jūs mane suprastė dėl prospekto projektų. Norėčiau rekomenduoti tekstą, kurį patvirtino Europos parlamentas. Ir iš ties tokia ir Yra mūsų mintis, kad Europos augimo prospektas tai yra ta naujovė, kuri, kuriai buvo bendras e, sutarimas pasiektas, e, girdėjome tai iš komisijos, iš kai kurių valstybių narių, nors per plenarinę sesiją tai dar nebuvo pristatyta, vis dėlto aš jums galėčiau rekomenduoti šitą dokumentą. Ir beje, yra ir labai panašus techninis sprendimas skirtas pinigų e, rinkom. Tai e, bus e, mūsų pirmo trišalio dialogo tema. Jis prasidės rytoj dėl vertimo vertiminiais popieriais galite būti tikras, kad Europos parlamentas tikrai sieks kuo greičiau susitarti. Dabar paminėsiu temą, už kurią aš esu atsakingas pranešęs, tai yra PVM. Parlamentas rengia pranešimą dėl PVM, dėl kovos su sukčiavimu PVM srityje. Ekofinas apaidėjo priekį šio klausimu ir komisija turėtų leisti valstybėms narėms taikyti atvirkštinio apmokestinimo principą. Mano klausimas yra toks, kaip jūs e, ketinate čia elgtis ir e, bendrai paėmus, e, koks jūsų požiūris į tam tikrus problematiškus bankus kai kuriuose valstybėse narėse ir ko čia galėtumėm tikėtis. Ačiū supratau kiekvieną jūsų čekiškai ištartą žodį. Klausėte apie kai kurių bankų padėtį kai kuriuose šalise. Kodėl negalėjome pradėti laiko, tai E, tai e, todėl e, iš tiesų, kad panašius klausimus užda, uždavėte asmeniui posėdį buvusiam prieš mane. Ir visgi mums gan greitai pavyko susitarti dėl dviejų bankų sąjungos ramščių. Uh, Kalbant apie įgaliojimo delegavimą, tai sudėtingas klausimas, jeigu įgaliojimai bus sutikti per, per dideliam skaičiui institucijų ar žmonių, nesvarbu, ar tai būtų atsvar taip toliau, yra kitų institucijų, kurios galėtų išsakyti savo išalgas. Šio klausimo aš jums atsakysiu dėl PVM. Mane šis klausimas labai domina kovoti reikia su mokestiniu sukčiavimu. Dar 12-aisiais mes buvom antra e, Europos Sąjunga valstybė pagal PVM surinkimą, dabar e, antra, antra nuo galo valstybė narė pagal PVM surinkimą, dabar e, darome didžiulę pažangą Dabar e, esu Ekofino pirmininkas e, ir iš tiesų tai man atveria akis galvojant apie ateities e, PVM sistemą. Mes norėtumėm išgrindyti diskusijas dar prieš komisijai pateikiant pasiūlymą dėl galiojančio PVM mechanizmų gerinimo. Manau, kad uh, dabar yra e, galimybės e, sukčiams pasinaudoti e, turimą sistemą. Iš to dabar naudos gali turėti tik tais nusikaltėlį, kaip tik tai todėl aš esu už kovą su pinigų plovimu turime kovoti ir su mokesiniu sukčiavimu, ir su mokesčių e, vengimu, nes e, iš tiesų tai finansuoja tokią veiklą ne tik tais Europoje, bet ir kitur. Tiek dėl PVM mums tai labai svarbu, kadangi um, didelė dalimi mūsų biudžetas priklauso nuo tiesioginių mokesčių. Buvo užduotas dar vienas klausimas dėl prospektų. Aš esu finansų ministras, turiu asmeninės patir patirties e, siekiant e, iš tiesų e, parduoti, jeigu taip galima pasakyti, valstybės obligacijas. Aš žinau, kaip tokie prospektai atrodo. Siekis yra standartizuoti prospektus ir Manau, kad siekiant sumažinti kaštus, tai iš tiesų labai geras mechanizmas ir uh, palengvintų galimybės gauti tai taip pat finansavimą. Bet reikėtų mums ir žvalgybos, jeigu taip galima pasakyti, ES yra vairių interesų. Uh,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 Σας εύχομαι μια επιτυχημένη προεδρία. Κύριε Κάζιμερ και θα ήθελα... Linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo. Pone Kazimirai, norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, Jūs kalbėjote apie vengimą mokės, mokėti mokesčius ir sukčiavimo mokesčių srityje. Yra daug prarandama valstybėse narėse būtent dėl sukčiavimo ir vengimo. Ir skaičiai siekia milijardus. Tai iškraipo konkurenciją, ir taip pat e, sveria mokesčių mokėtojų pečius. Na ir valstybės narės gali, galėtų tomis lėšomis vykdyti socialinę politiką. Mes e, turime tyrimų, sukūrėme tyrimų komitetą dėl Panamos dokumentų skandalo ir ketiname pasiūlyti, kaip praktikoje būtų galima riboti sukčiavimą e, mokesčių srityje. Ir tai, ką išgirdome, kalbant apie techninės tarnybas, buvo liktai bandoma valstybėse narėse riboti informacijos teikimą Europos parlamentui. Taigi, ar jūs viską padarysite, kad būtų kovojama su siekiu, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu ir sukčiavimu ir ar padėsite Europos parlamentui uh, kuris bando užpildyti tą juodąją skylę mokesčių srityje. Ir kitas klausimas yra susijęs su bankų sąjunga. Yra daug, buvo daug prioritetų pirmininkaujant Niderlandai ir taip pat vienas iš siekių yra sukurti indėlių garantijų sistemą. Bankų sąjungoje to trūko ir dabar po breksito labai svarbu įgyventi tas priemonės, kuo galima greičiau, nes tokiu būdu galėsime užtikrinti didesnį saugumą, ekonominį saugumą. Ir tokiu būdu bus taikomos, nebus taikomos skirtingos normos. Bus taikomos skirtingos normos to, tos, toms įmonėms, kurios skolina už dėlės palūknas ir toms, kurios skolina už nulinės, nulinius procentus Ir taip pat tikiuosi, kad Bankų sąjunga kuriant bus įgyvendinti darbai ir pagal trečiąjį ramstį. Nes perskaičius pirmininkančios Slovakijos prioritetus išdėstytus raštu, jūs apie tai nekalbate. Taigi, ar jūs esate numatę dirbti šioje srityje? Kada tą ketinate padaryti? Ja som povedal, že Slovensko roku 2012... Kaip jau sakiau, 12 metais Slovakija mokesčių surinkimo srityje buvo antra nuo galo. O dabar, dabar pralenkime Graikiją. Tad pasakyčiau, kad mūsų situacija galbūt būna panaši ir viskas priklauso nuo to, ar gyvenamas kaip visas užduotis, yra tikrai gali didinamas mokesčių rinkimo efektyvumas. Mums, pažiūrėjau, reikėjo depolitizuoti mokesčių rinkimo agentūrą. Ir taip pat įdėgiam elektroninę sistemą. Na, pavyzdžiui, žmogiškas mokesčių mokėjimas ne, ne, ne visiems yra savami suprantamas dalykas. Visi turi savų kitokių interesų ir atsismas nacionalinių žmonių, kurie turi tokių interesų. Tačiau reikia pasiekti rezultatų, turint galvoje pasaulinę situaciją ir reikia 20 buvo pasiektas konsensusas. Supratome, kad darbo poturis vaidina tam tikrą vaidmenį, tačiau reikia turėti galvoje ir tai, kas vyksta Europos Sąjungoje per pas, pastaros pusantrų metų. Vakar pasirašiau sutarimą tarybos vardu dėl dalimos formacijos su Monaku. Ar galite, pažiūrėjau, įsivaizduoti, kad tai būtų padaryta prieš penkis metus? Tai turbūt prieš penkis metus buvo neįsivaizduojama. Matome naujas tendencijas, kurios tikiuosi, kad yra jau negryžtamos. Ir dėl to kompetencijų pasidalimas yra labai svarbus dalykas. Tačiau taip pat svarbu ir tęsti darbus. taryba žinoma sieks konstruktyviai bendradarbiauti su visomis Europos institucijomis kovoje su mokesčių vengimu ir skčiavimu. Dėl EDIS tai jau yra pradėta tai tiek techniniai darbai pagal trečią ramstį, bankinį sąjungą ir e, svarstysime pastraipsniui šį dokumentą. Politinės diskusijos jau baigtos, kova apkasose baigta ir per mes kelias mėnesius imsimės jau teisėkuros darbo. Ačiū. Dėkui, Ernest Ulterson. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote. Pirmą kartą matome, kad pritaikytos sankcijos pagal stabilumo paktą. Čia buvo pasakyta, kad tai nesažininkai gyvendinama, kad ne visi vienodai pritaikomas sąlygos ir sankcijos pritaikomas skirtingų šalių dėl skirtingų priežasčių. Pavyzdžiui, Ispanija šiuo metu negali mokėti savo palūkanų, tačiau yra, kito, yra kitų šalių, kuriams sankcijos nebuvo pritaikytos panašiose situacijose. Taip pat kiel klausimas dėl to, kas įvyko tose valstybėse, kurios buvo pritaiktos sankcijos, reikia įvertinti, kas buvo anksčiau. Tad kiel klausimas dėl komisijos pasiūlymų dėl sankcijų ir jų įgyvendinimo. Kaip, pažiūrėjau, kalbam apie struktūrų ir sanglūdos fondų spendavimą. Tai jūs palaikėte tokį sutarimą tai neigiamai paveikia piliečius ir administraciją valstybės, kuri, tiesą sakant, nieko nusikalt. Kitas dalykas. Kalbėjote apie, stabilu, apie tai, kad stabilumo paktas nesutvarko su investavimo problemomis. Manau, reikia daryti pažangos ties savų fiskalinių pajėgumų gerinimu ir kaip matote, kokiu reikėtų numatyti priemonių paldum stabilumo pakte, kad būtų galima užtikrinti investavimo galimybės. Manau, kad tai labai svarbus klausimas. Norėčiau apie tai sužinoti jūsų nuomonę. Dėkui. Gerbiamasis nary, kaip Ispanijos pilietis, jūs žinoma esu labai susirūpinęs tuo, kas vyks artimiausių metų. Jūs be abejo suprantate, kad yra taikoma tikrai sutinka procedūra. Būna labai sunku paaiškinti, kaip reikia suderinti šešių teisės aktų paktą bei kitus paktus ir, ir kaip su procedūros tarpusidaro. daro Na, procedūra vyksta, valstybės e, Eurozonos narės prieimė vienbalsį sprendimą. Balsavimas didelių problemų nesukėlė, nors ir jos tada bandė pavaizduoti, kad ten vyksta kažkas labai dramatiško. O Ispanijos atžvilgiu mes atsižvelgėme į, į šalies situaciją ir pokyčius iš karto po rinkimų. Dabar reikia palaukti komisijos žingsnių. suprantame, kokia kyla grėsmė abiems šalims. Tačiau taip pat su, nu, nu, sutinkame ir pripažįstame, kad komisija turi būti tas arbitras, kuris pasako, ar taisyklių buvo laikytas ar ne. Komisija tokį sprendimą priima, turi priimti ir mes su to sutinkame. Ir, na, kitokių balsavimų ir nereikėjo. Reikia palaukti dabar komisijos sprendimo, kad pasiūlytų sankcijas. 20 dienų taip pat yra skirta Ispanija Portugalijai pateikti paaiškinimus. Ir taip pat tikiuosi, kad abi šalis numatys tolesnius žingsnius. Ir tuomet jau pagal tą informaciją reikės reaguoti, bet vėlgi čia reikia laukti komisijos žingsnio. Prie kažkas valstybės norėčiau pasakyti, kad per 48 valandas gavome komisijos pasiūlymą, pateikėme pasiūlymą tarybai. Na ir šioms tik vėl veiksmės taip pat. Perduosime, išplatinsime pateiktas jūs šalies paaiškinimus, tolesnis žingsnis, kuris šaltinai imtas. Na, bendrai optimistiškai vertinčiau situaciją. Vis tik yra taisyklės. Žinoma, galima kalbėti apie sugerinimus, yra visokių techninių, metodologinių klausimų, pavyzdžiui, dėl, dėl ekonominio augimo, skaičiavimo, dėl e, produkcijos e, skirtumų skaičiavimo, na ir įvairių sprendimų būtų galima skaičiuoti išlaidas, tačiau svarbu ir užtikrinti didesnį nuspėjimumą. Aš vietą minėjau, kad reikia užtikrinti, jog reikia aiškesnį skaičiavimą iš Eurostato pusės. Reikia užtikrinti, kad taisyklės būtų geresnės, išmanesnės ir kad nebūtų pastangų, nebūtų bandymų tas taisyklės kaip nors apeiti ar netinkamai interpretuoti. Labai svarbu, kad taisyklės būtų racionalios, nes jeigu taip nėra, tai tuomet bandoma jų vengti. Taip. Reikia, žinoma, nepamiršti, kad skirios turi būti patikimos. Patikimumas yra esminis klausimas. Ir žinoma, jeigu tiksliai taikymas, bus taikomas visoms šalims vienodai, tai piliečiai tuomet jie supras. Tačiau kitu atveju, na, galbūt jie nepalaikys. E, dabar tai žodė ponui Zanė, kolega Šefduda frakcijos. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju ponė ministrė už tai, kad atėjo mūsų posėdį. Turiu porą klausimų, kurie siejasi su to dalyku, kuris jau buvo paliestas. Šiandieną klausimai buvo kelti apie šią temą. Čia aš kalbu apie valstybės skolos riziką ir šį klausimą taip pat svarsto ir taryba turint galvoje kelių valstybių narių situaciją. Turint galvoje, kad valstybių narių situacija yra sunki. Mums žinoma, tai yra labai jautri tema. Todėl norėčiau pastarauti apie jūsų diskusijas taryboje. Kokia bus pirmos valstybės pozicija? Kaip Slovakija žiūri šį klausimą, turint galvoje tai, ką reikia dabar padaryti per artimiausius kelius mėnesius. Taip pat Ką mano finansų ministrai? Ar Europos finansų ministrai nemano, kad e, net iš bankų jų sąjungos perspektyvos reikėtų galbūt ne tik žiūrėti į valstybės skolų rizikos problemas, tačiau žiūrėti kitus, galbūt problemiškesnius klausimus. Ir aišku, vis tiek siekti tų pačių tikslų, tai yra stabilumo. Žinoma, šiandien jau buvo šis klausimas liestas ir suprantame, kad tas vaikas niekur nedingsta. Toliau, kas klausimas siejasi su eurozona. Reikia turėti galvoje viską, kas jau padaryta ir ką dar reikės padaryti Europos institucijose, siekiant užtikrinti, kad mūsų vieningoji valiuta tinkamai veiktų. Tam reikia ir fiskalinių galimybių. Tai siejasi, aišku, ir su kitais dalykais. Tačiau štai koks klausimas. Pris metais kalbėjome apie Graikijos poreikius, reikėtų užtikrinti stabilumą. Ir matome, kad vėl kyla neiškumo dviejonių. Tad turbūt reikėtų klausti Europos finansų ministrų, ar nebūtų gera proga susėsti vėl už stalo ir atlikti vertinimą. Atlikti vertinimą to, kas per pastarojosius 17 metų vyksta eurozonoje. Ir galbūt, na, nežinau, ar reiktų paruošti planą B, kokį nors, tačiau reikėtų matyti planą nenumatytiems atvejams. Ką daryti su šalimis, pavyzdžiui, jeigu nebūtų Europos bendrosios valiutos. Matome, kad eurozona yra pažeidžiama, tad turbūt reikėtų plano B, kaip laikytas šalis, kurios nepriklauso eurozonai. Ačiū. Gerbiamasis nariai, jūs be abejo žinote, kad planus B renkti draudžiama. Na ne, jo, aš tik juokauju. Žinoma, jeigu norite kalbėti apie eurozoną, tai pasakysiu, kad e, asmeniškai dalyvau, kai buvo svarstomas ESI fondas. Taip pat tuomet atstovavau ir politinę partiją, kuri palaikė skubios pagalbos programos rengimą. Vėliau vieta pati labai nukentėjo per rinkimus. Tad puikiai suprantu, ką, pavyzdžiui, reiškia tokia reakcija ar kerštas galbūt nacionalinėje politinėje arenoje, kai, pavyzdžiui, kalbama apie tam tikrus saugumo pribojimus. na, buvo įvykius 2008 metais. Norėčiau pasakyti, kad mano galva eurozona yra daug geresnėje situacijoje dabar ir geriau yra pasiruošusi smūgiams, šokams, sutrikimams. Ypač turint galvoje Europos stabilumo mechanizmo veikimą. Airija yra geras pavyzdys, kaip valstybė vis tik gali na, išspręsti problemas, palikti jas žnugarį. Uh, Ispanija yra kitas geras pavyzdys. Ispanija gražina tą paramą, kurią gavo išgelbėti savo bankų sektoriui. Tai yra pavyzdžiai, kad nepaisto, jog eurozona yra kritikuojama, vis tik vis tie pavyzdžiai rodo, kad eurozona yra gyvybinga. Tai yra gyvybingas projektas. Jis gali, gali toliau gyvuoti. Toliau komercinių bankų klausimas, komercinių bankų tema. Taip pat palėtėte šį klausimą. Na, taip jautrus tai dalykas yra. Ir valstybės klos rizika yra toks dalykas, kuris, kuris kelia grėsmę įvairioms valstybėms. Pavyzdžiui, mano valstybė taip pat susiduria. Mūsų, ba, mūsų valstybės bankai turi Tu su labai yra susijęs su šia rizika. Aišku, suprantu, kad valstybių situacija skiriasi. Tačiau dabar laukime tolesnių posėdžių Bazelio kontekste. Ir yra beje vienbalsiai patvirtintos tarybos išvados. Tai, Turėjau prieš išvadas dėl Bazelio, dėl kapitalo reikalavimų. Taip pat čia siejasi ir kapitalo poreikio direktyvos pokyčiai tad tai turi padėti užtikrinti sistemos stabilumą. Tad pokyčiai daromi nuolat, dirbama ir tikrai visa viskas yra krupšinalizuojama. Manau, kad pavyks pasiekti sutarimą dėl šių klausimų. suprantu, kad, na, nors, nors nebuvo paminėtos jokios kažkokios šalys ar konkretus bankai, aš suprantu, kad šis klausimas gali būti labai jautrus. reikia būti ir savkritiškiams. E, taip pat reikia vertinti, aišku, kaip veikia pasaulinė finansų sistema. Valgiam, pavyzdžiui, ką daro JAV ir Europą ir matome, kad mes kartais savkritikuome daug labiau negu šalis. Ačiū. Ministrė NF vardu Barbara Kapel. Ačiū pirmininkė. Ačiū finansų ministrui. Jūs, teik... jūs teigiate, kad jūsų šalis yra nedidelė, kad tai yra viena daug įsiskolinusių, daug įsiskolinusių valstybių, aš esu kaiminė šalies, Austrijos ir galiu tai paliudyti pas jūs tikrai labai geros sąlygos bendrovėms teiktis, yra moke, novatoriška mokesčių sistema, esate labai konkurencingi. Dėl to 3,6 procentais auga ekonomika pas jų šalyje, pas jų Austrijoje tik tai 1 procentu auga ekonomika, taigi jums tenka nemenkiai iššūkiai, tačiau jūsų ekonomika yra labai dinamiška. Norėčiau grįžti prie jūsų pirmininkavimo prioritetų ir norėčiau daugiausia dėmesio skirti kovai su mokesčių vengimu ir sukčiavimu daug svarbus žingsnis buvo žengtas vakar, buvo susitarta dėl priemonių paketo, penkių priemonių paketo. Ir jos yra labai svarbios, kovojant su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Kaip žinia, 70 milijardų eurų prarandama valstybėse narėse dėl to, kad vengiama mokeš, mokėti mokesčius. Ir būtų labai gerai, jeigu būtų galima susigražinti tuos pinigus į, į, į biudžetą į biudžetus, nes ten lėšos irgi yra ribotos. Ir jūs sakėte, kad tai bus jums svarbus prioritetas pirmininkavimo metu. Jūs minėjote, kad yra specialus taksė komitetas, kuris svarsto šios klausimus ir tas komitetas padarė įdomias išvadas. Ir dabar tas darbas bus tęsiamas ir Panamos dokumentų skandalo komitete. Jūs kalbėjote apie vengimą mokėti mokesčius ir minėjote tris pagrindinius klausimus. Skaidrumas, jo didinimas, sąžininga mokesčių konkurencija, ypatingai MVI, ir tinkamas PVM apmokestinimas. Taigi, tos svarbios penkios priemonės, kurios vakar buvo patvirtintos. Ką, apie, ką manote apie konsoliduotą mokestinę bazę? ir tas pašto dėžutės bendrovės bei mokesnių rojų juodojo sąrašo sukūrimo. Ačiū už malonius žodžius, vertinant mūsų ekonomikos potencialą ir norėčiau štai ką pasakyti vakar. Buvo labai graži proga paminėti atat dėrybų rezultatus ir daug kas, aišku, čia uh, priklausė nuo pirmininkavusių Niderlandų, buvo sustarta dėl kovos su mokesčių vengimų direktyvos. Nėra lengva pasiekti sutarimo mokesčių srityje. Tai yra mokesčių suverenumo prieš priešą. Taigi reikia veikti čia tą egoizmą. Ir aišku, vakarykštis susitarimas buvo labai svarbus ir jau mes daug laiko tikrai taikstėmės su mokesčių vengimu, viskas vyko mums priešais akis ir galiausiai, man atrodo, pasiekėme ribą ir dabar pasiekėme apčiopiamų rezultatų. Ši direktyva yra to pavyzdys ir, kaip žinia, kalbant apie šią direktyvą, ten yra du elementai, kurie buvo perkelti ten buvo du elementai, kurie buvo perkelti į Elksenos kodeksą, kad būtų pritarta galiausiai šiai direktyvai. Ir taip pat mes atsižvelgsime ir į komisijos pasiūlymus dėl agresyvaus mokesčių planavimo. Mes norime pasiekti konsensusą dėl hybridinių priemonių ir dėl antrosios tokios direktyvos. Tokiu būdu BEPS paketas bus gil, gilesnis. Taip pat turime daug ambicijų ir siekių dėl juodojo sąrašo. Esame įsitikinę, kad pirmininkavimo metu mums galbūt pavyks susitarti dėl pirmojo sąrašo ir panaudoti tą sąrašą, kalbantis su įvairiomis valstybėmis. Ir galbūt 2017 metais galėtumėme jau parengti ir galutinį juodąjį sąrašą. Labai svarbu, aišku, yra keistis informacija apie uh, savininkus, kurie gauna naudos iš tokių pašto dėžučių bendrovių ir aš manau, kad visi turėtų susirūpinti dabar. Tie savininkai, kurie gauna naudą iš tokių bendrovių, turi jaustis sunerime. Ir aš manau, kad susitarimas iš tiesų yra geras. Ir bet kuri valstybė, kuri norės pasipriešinti tam susitarimui, tą padaryti, jeigu nelengva. Toliau norėtumėme pradėti iš naujo vėl mokeš... pokalbius dėl kitų klausimų. Pavyzdžiui, honorarų e, palūkanų pasiūlymas, tai yra palūkanų iš honorarų klausimas. Tai yra e, tas klausimas, kuris buvo pradėtas svarstyti dar prieš krizę ir dabar manau, kad uh, tikrai būtų labai gerai, jeigu komisija pateiktų naują pasiūlymą ir būtų pradėtos diskusijos. EPP vardu pon, ponė Delangė. Ačiū pirmininkė. Aš, kaip šešėlinė pranešėja, turiu grįžti prie to klausimo, kurį palėtė ponas Papadimulus dėl dėlių garantijų sistemos, draudimo sistemos. Jūs sakėte, kad norite pradėti tą techninį darbą, kiekvieną straipsnį apsvastyti pailiui, nes tai puiku, nes tas techninis darbas leis pasiekti kokio tai politinio susitarimo. Gal galėtumėte šiek tiek konkrečiau tai pakomentuoti, ar pradėsite nuo pirmojo straipsnio, ar yra tam tikrų komisijos pasiūlymo elementų, kuriems skirsite daugiausiai dėmesio. Jūsų darbas bus techninio pobūdžio, kažkuriuo tai momentu reiks perėti prie politinių veiksmų. Kokie jūsų manimo yra pagrindiniai kriterijai? kad galbūt po jūsų pirmininkavimo būtų mano pasiekti politinio susitarimo. Ir taip pat tarp vyriausybinio susitarimo klausimas, kuris yra labai sudėtingas, panašu, kad tai yra vienintelis dalykas, kam pritarė, labai pritarė taryba ir aš neslepiu to, kad šiuo metu mes šimtų procentų tam nepritarėme, nesustarėme politinės frakcijos tarpusavyje, tačiau sutarėme, kad tikrai nenorėtumėme tarp vyriausybinio susitarimo. Gal galėtumėte šiek tiek konkrečiau ir tai pakomentuoti? Ar esate numatę tokį e, susitarimą visam pasiūlymui, ar dėl, tik dėl konkrečios to pasiūlymo dalies? Ačiū. Puikiai žinote, kad mes ilgai laukėme, kol bus patvirtintas veiksmų planas. Dyson Blum, kolega iš Niderlandų, prieš mėnesį tą padarė ir aš išgirdau iš kai kurių kolegų tokių pesimistiškų nuomonių, ką reiškia pradėti techninės dėrybas. Ir diskusijas. Aš manau, kad tai nėra dar koks tai labai svarbus lūžis. Esu įsitikinęs, kad dėl to, jog ta indėlių draudimo sistema yra labai sudėtinga, bet tai, tai žingsnis yra teisinga linkme. Taigi, tai tiem žmonėms, kurie pasisako prieš tokio mechanizmo sukūrimą, susėsti prie vieno stalo ir pasikalbėti apie konkrečius straipsnius, nuostatas. Ir aš galiu tik pasakyti, kad jau šį mėnesį mes ketiname pradėti dėrybas. Žinoma, darbo grupės lygmenių reiks apsispręsti dėl to, kaip ta sistema veiks. Kiek žinau, penktadienį prasidės darbas, taigi pirmadienį jau galėsime jūs informuoti, ar tikrai pradėjome svarstyti pirmąjį straipsnį ar dar ne. Ir jūs puikiai žinote iš savo teisėkuros darbo patirties, kad kaip geriausia siekti rezultatų, kai kalba eina apie labai konkrečius ir techninius teisės aktus. Tokiu būdu galima kalbėtis tarpusavyje ir įvardinti problemas ar kokius tai konkrečius specifinius klausimus. Negaliu labai konkrečiai pakomentuoti to tarp vyriausybinio susitarimo, bet kalbant apie pagrindinį, pagrindinę mintį, tai viskas priklausys nuo tarybos pozicijos, bet jūs puikiai žinote, kad yra šalių, kurios pasisako už kitokį sprendimą. Thank you. Oops. Thank you very much. Ačiū. E, kolegos, e, ministrui reikia suspėti lėktuvą. Norėčiau suteikti žodį visiems kalbėtojams. Tikrai. Bet turiu sugrupuoti klausimus. Bet taigi, visų pirma, Peter Zimon. noriu užduoti vieną klausimą. Jūs aiškiai išvardinote mm, savo prioritetus, aptarėte, kiek pavyko nuveikti praeisiais metais, kokią pažangą dabar darome. Aš esu socialdemokratas, dirbantis Panamos skandalo komitete. Iš savo patirties tą mokesčių sprendimų komitete ir šiame komitete. E, Manau, kad reikia skirti dėmesio atskiroms šalims ir jų problemoms. Pagal galiojantį Elgesio kodeksą galime susitelkti ties konkrečiomis problemomis, tačiau Tačiau mums svarbu turėti konkrečią informaciją apie tai, su kokiamis problemomis šalis susiduria. Darbas vyksta jau savaitėmis ir kol kas nėra jokių rezultatų, todėl taryba turėtų įsteigti tinkamą, tinkamai veikiančią instituciją, kad galėtumėme pasistumėti į priekį, nueiti toliau nei mūsų vaikai iki šiol. Werner Langen. Aš irgi turiu klausimų apie mokesčius. Noriu padėkoti Jums už Jūsų labai plataus užmojo programą. E, laikotarpis nelengvas, jei atsižvelgsime į e, Brexit, dėrybas dėl Brexito, neįspręstus mokesčių klausimus, tai tikrai nemažai. Norėčiau grįžti prie klausimų, kuriuos svarstėme su jūsų pirmtaku. ECOFIN sprendimą e, birželio 21 dieną šiais metais, kuomet Čekijos ministras pareiškė vetuosias eksperimentinį projektą e, dėl PVM e, procedūros. Mm sprendimai buvo priimami vienbalsiai šiais klausimais, o šiandien kontrolės komiteto atstovai mums teigia, kad, vis, kad štai kitoks atvejis ir kad bus bandoma rasti šio klausimo sprendimą iki metų pabaigos. Kaip jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, rengėtės daryti spaudimą, kad komisija, e, komisijos darbai atitiktų jos daromus pareiškimus ir kad toks eksperimentinis projektas būtų įgyvendintas dėl pinigų plovimo direktyvos. Noriu paklausti, ar jūs esate numatę imtis vieno procento įmonių klausimo. Norime uh, priimti Europos teisės aktą šiuo klausimu, nes nenorime, kad tie klausimai pasislėptų anoniminiuose dokumentuose. Nina Gil noriu pasakyti Slovakiją perimančią pirmininkavimą ir pasidžiaugti, kad pirmasis trišalis susitikimas, kuris vyks dėl, bus dėl pinigų rinkų sąjungų. E, jūs aptarėte daugybę klausimų, kurių rengėtės imtis ir atrodo esate pasiryžęs ieškoti kompromisu atinančiais mėnesiais. Mes savo ruoštų esame e, pasiryžę siekti politinio sutarimo ir manome, kad tai įmanoma nes mūsų ir jūsų siekiai daugeliu klausimų sutampa. Kolegos minėjo, kad jūs perėmate pirmininkavimą e, istorinės svarbos momentu ES istorijoje ir kad ES žengia į nežinomą teritoriją. Jūs teisingai e, apibūdinote savo pirmininkavimą kaip kupina iššūkių. Tuo tarpu Junktinė karalystė išlieka visą teisę ES nare ir tokia bus, kol bus Mm, pradėtas taikyti 50 straipsnis. Kada tiksliai tai bus nežinome, todėl turime tiesiog dirbti tą ir darome. Mūsų laukia nemažai iššūkių reglamentavimo srityje. Jūs kalbėjote apie bankų sąjungą ir būtinybę užbaigti jos kūrimą. Kolegos klausė apie indėlių garantijų sistemą. E, kokias garantijas jūsų nuomonė komisija turi pasiūlyti, kad būtų užbaigtas bankų sąjungos kūrimas. Banko atsparumas yra ypač aktuolus klausimas artimiausių laikotarpių. Balsavome dėl, dėl prospekto direktyvos, pranešėjas e, apie tai kalbėjo šios viena iš šešėlinių pranešėjų tuo klausimu. Svarbu patvirtinti šiuo klausimu europinį požiūrį prospekto reglamente, kad MVI turėtų galimybę uh, e, finansų ieškoti visoje Europos Sąjungoje, bet kad tai būtų įmanoma, turime įveikti susiskaldimą, kuris mm, m, stabdo MVI augimą. Ir tai vienintelis šansas užtikrinti MVI sėkmingą augimą. Noriu iš jūsų politinios paramos ir patikinimo, kad mums einant priekin valstybės narės sieks standartizavimo ir vengs tolesnio skaldimo. Ačiū. Pereira. Pedro Silva Pereira. Obrigado, prezident. Senior ministru, a... Ačiū, pirmininkė. Ministrė, jūs e, išvardėte daugybę pozityvių dalykų tarp Slovakijos pirmininkavimo prioritetų. Noriu pasidžiaugti jūsų dėmesiu būtinybei sustiprinti Euro, e, eurozonos fiskalinius pajėgumus. Toliau, Junkerio planas. E, jis, jis e, naudingas ne tik dėl savo papildomumo e, veiksnio, bet ir dėl finansavimo geografinio paskirstimo. Tai svarbu, bet kad to pasiektume prireiks laiko. Konkret, dėl konkretaus atsako į Brexitą. Pamatėme, kad tokios šalis kaip Japonija e, paskelbė apie ekonominių stimulų, pro, paskelbė, kad vykdys ekonominio skatinimo programą ir, ir tos programos poveikis jau jaučiamas rinkoje. Uh, Tačiau ECOFIN tarybos sprendimas, kurioje jūs pirmininkavote, buvo pritaikyti sankcijas Portugalijai ir, ar, ir Ispanijai. Ar tikrai tai tinkama žinia, kurią norime nusiųsti ir ar galime tikėtis, kad e, šio proceso pabaigoje rasime išmintingą sprendimą? Ačiū už jūsų visus klausimus. Aš nepritariu minčiai, minčiai, kad buvo kažkas norėjo nubausti Ispaniją ar Portugaliją. Mm, aš palaikau puikius santykius su kolegomis iš tų šalių ir niekas vakarykščio sprendimo nelaiko um, kažkokią bausmę. Visi esame tos pačios šeimos nariai, bendros pinigų sąjungos nariai su, visomis, su visais jos privalumais ir trūkumais. Ir visi nariai išskyrus tuo, tuos, kurie buvo vertinami, sutiko, kad 2000, sutarė, kad 2017 Še, šešio, 15 metais nebuvom tiesiog jokių veiksmų e, siekiant fiskalinės konsolidacijos ir konkreti Ispanijos ir Portugalijos problema galėtų būti visai iš, išmintingai išspręsta per ateinančias kelias dienas. E, kai dėl finansinių rinkų ir jų atsako, pastarosius septynis metus tos rinkos labai jautriai reaguodavo į visus pasaulio ir Europos įvykius, kuriuos, e, kurių autoriais esame mes. Aš nesakau, kad esu finansinių rinkų psichoanalitikas, bet toms rinkoms reikia specialistų patarimo. Jungtinės karalystės pasitraukimas, žinoma, kelia daugybę naujų klausimų. Niekas nežino, kas bus mūsų kole, kolega, kas taps e, išdo kancleriu toje šalyje. Bet mums teks susėsti prie stalo ir kalbėti, pažiūrėjau, apie tokius dalykus kaip bankų sąjunga. Kai klausėte, ką, kokius konkrečius e, pasiūlymus komisija turėtų pateikti, manau, kad kelio gairių planas pristato, ką reikia nuveikti, tačiau jis pareikalaus tikrai ženklių pastangų ir tikrai kol kas nėra didelio apetito šias temas svarstyti. Vis dėlto techninės diskusijas mes pradedame ir visiškai suprantame, kad be, be konkrečių pasiūlymų, kaip sumažinti riziką, o tai yra būtinas dalykas ir politinėje, ir ekonominėje erdvėje, nebus konkrečių pasiūlymų, kaip sumažinti riziką bendros rizikos srityje, negalėsime eiti priekin. Uh, Ir, ir čia e, konkrečios užduotis laukia komisijos, o dėl pinigų rinkų fondų e, mūsų pozicija yra neutrali, mes nepalaikėme nei vieno, vieno ar kito sprendimo, me, mus domina rezultatas. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai pamatysite, kad mes būsime sąžiningas brokeris šiame darbe. PVM ir eksperimentinis projektas. E, dalyvavau, kai susidarė komisija ir eksperimentinio projekto rėmėjai. Rudenį komisija pateiks e, konkrečius teisėkuros priemonių pasiūlymus dėl e, vienos mens įmonių. Vakar komisarės Jūrovos pasisakymą buvo aiškiai akcentuota, kad nagrinėsime konkrečius pasiūlymus, kurie priskirti neteisingumo ministrų kompetencijai, bet iš dalies tai ir finansų ministrų kompetencija, ypač kai kalbame apie sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčių. E, kalbant apie mokesčių įstatymų pakeitimus, norėčiau pasakyti, kad dešimtį metų jau e, dalyvauju bendradarbiavime šiuo lygmeniu. Ir sakyčiau, kad grįžtame prie, prie nulinio taško. Pasigirsta kalbų apie suverenumą mokesčių srityje, kiti sako, kad tai yra atsakomybė. Suverenumas mokesčių klausimais yra lasda su dviem galais. Ir čia reiktų kovoti su, su su kai kurių šalių egoizmu. Aš nevardinsiu konkrečių pavyzdžių, bet esu įsitikinęs, kad laikotarpis po krizės mums suteikė e, pakankamai progų pasiekti proveržio ir, ir užsitikrinti savo interesus. Mes tikrai turėtume būti realistiškai vertindami būtinybę pakeisti egzistuojančius susitarimus, nes ABPO e bei kitos organizacijos daro spaudimą ir laukia iš mūsų rezultatų. Nors mes ir linkę laikytis įsitvirtusių taisyklių. Good, uh... Ačiū. Manau, dialogas buvo labai uh, įdomus. E, visi turbūt atkreipė dėmesį į e, tai, kad jūsų pirmininkavimo programa ambicinga e, ir sėkmės pirmininkaujant ir esam pasirengę bendradarbiauti, siunčiant Europai stiprų signalą. Ačiū už jūsų dėmesį, svetingumą. Norėčiau tik tai akcentuoti, kad ambicijoje Ambicijų ne, neužtenka, padarysime viską, kad e, bendradarbiautumėm siekdami rezultatų. Ačiū Jums labai ir geros vasaros. Yeah, colleagues, we move to... Kolegos, einame prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Tai e, nuomonės projekto pristatymas, nuomonė dėl teisėkuros pasiūlymo, dėl struktūrinio formų rėmimo programos sudarimo 17-20 laikotarpiui Mes dirbame dėl šito dokumento pagal 54 darbo tvarkos taisyklę. Žodis nuomonės referentui Kostui Mavridės. Keturios minutės. Man keturių gal ir nereikės, bet visgi pradėsiu. 15 lapkritį komisija pateikė tiesiekuros pasiūlymą e, sukurti struktūrinį reformų remimo programą 17-20 laiko tarp programos tikslas savanoriškai teikti techninę pagalbą, remintis patirtimi iš Graikijos, iš Kirpo, Kipro ir remintis struktūrinės reformos valstybėse narėse. Tikslas yra stiprinti valstybių narių e, bendrą gebėjimą, e, renkti ir įgyvendinti e, struktūrinės administracinės reformas, reaguojant į ekonominius ir socialinius iššūkius, siekiant didinti konkurencingumą, auginti ekonomiką, kurti darbo vietas, e, siekti investicijų, teikti paramą efektyviam ES fondų panaudojimui, skaitant e, struktūrinius fondus ir ir e, Europos fondų panaudojimą labiausiai skurstantiems. E, remiantis to, valstybės narės turėtų turėti galimybę prašyti paramos iš e, komisijos, siekiant įgyvendinti reformas ekonominės valdysenos procese, ypač atsižvelgiant į konkrečiom šalim skirtas rekomendacijas Europos semestro kontekste, gyvendinant ES teisės aktus dėl ekonominių koregavimo programų įgyvendinimo. E, kokie veiksmai bus finansuojami pagal e, šitą programą? Tai bus seminarai, konferencijos, e, tyrimai, vertinimai, poveikio vertinimai, gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų, streseks, tai yra ir ekspertų darbas ir taip toliau. 140 milijonų eurų yra numatyta iš e, asignavimų e, techniniai e, pagalbai Žemės ūkio fondų ir Europos, kitų Europos formos fondų. Pritarėme komisijos pasiūlymų minčiai, vis dėlto norėtume pridurti porą dalykų pateiktame pranešimo projekte sutelkiama į du klausimus. Akcentuojama į tai, kad valstybių narių vykdomos reformos e, turėtų e, siekti tvarių investicijų, ekonomikos aukimų ir kokybiškų e, darbo vietų kūrimų. Reikia siekti teritorinės anglaudos, socialinės sąnaudos lygių galimybių, taip pat siekti kovoti E, su skurdu, siekti konkurencingumo. Vykdant e, struktūrinės reformas labai svarbu įtraukti vietos ir regioninės valdžios institucijas. Tai labai svarbu, kad šita programa e, būtų sėkminga. Tikslai e, turi, tikslų turi būti siekiama, glūdžiai bendradarbiaujant su valstybėm narėm gavos, e, naudos gavėjom. Ir reikia atitinkamai atsižvelgti į valstybė narių prioritetus, reikia atsikry, atsižvelgti į nacionalinę praktiką ir tradicijas, vykdant socialinį dialogą, reikia gerbti socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės vaidmenį, reikia juos aktyviai įtraukti į programos įgyvendimą, siekiant užtikrinti, kad pasiūlymai būtų pritaikyti atsižvelgiant į atitinkamų prašančių pagalbos valstybių narių situaciją. Ir e, taip pat akcentuojamas Europos. Uh, E, turėtų būti akcentuojamas Europos parlamento vaidmuo, tai nėra aišku komisijos pasiūlyme. Dar norėčiau paminėti porą dalykų, kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Turime užtikrinti, kad programa nebūtų tai, taikoma kaip skatinamasis mechanizmas. Tai e, turėtų būti parama valstybėm narėm įgyvendinti reformas, turint galvoje, kad tai yra bandomoji programa. Jeigu programa po 20-ųjų taptų nuolatinė. Reikia pagalvoti apie specialią biudžeto eilutę, kad e, būtų e, skirtos e, lėšos iš nuosavų išteklių šiai programai gyventi. Ačiū uždėmesi, lauksiu vaisingų diskusijų. EPP frakcijos vardu Burkhard Balts. Kalbėsiu kolegės e, vardu. Europos semestras racionalizuotas, susitelkiant į svarbiausius išteklius, nors tik tai ir kelius kilančius ES valstybėm narėm vis dėlto negalime būti patenkinti e, tuo, kad nekaip įgyvendinamos rekomendacijos skirtos atskirom valstybėm narėm turim koordinuoti savo politiką, tai yra pagrindinės Europos politikos semestro tikslas ir struktūrinių reformų įgyvendimas e, yra iš tiesų labai svarbus dalykas Europai e, siekiant didinimo konkurencingumą, užtikrinti stabilumą, didinti užimtumą ir taip toliau. Ivana Maličič, kolegė, kurios vardu kalbu, taip pat sako, kad valstybės narės puikiai žino, ką turėtų daryti ir kokias reformas turėtų vykdyti, tačiau dažniausiai jiems reikia techninės paramos priemonėms įgyvendinti. Uh, struktūrinių reformų rėmimo programa yra labai svarbi tam, kad būtų galima padėti valstybėm narėm geriau gyventi reformas. Ir to turime siekti Europos semestro kontekste. Tai nėra bandomoji programa, tai yra papildoma paskata geriau, geriau gyvendinti reformas. Antra, manome, kad e, naujo fondo sukūrimas e, arba nuosavų išteklių numatymas ES e, biudžete, tai to reikia Bet vis dėlto e, reikėtų geresnio sinergetinio poveikio siekti kartu su valstybė narių biudžetais, kad ES biudžetas duotų pridėtinės verties pokyčiams valstybėse narėse ir kartu sprendžiant visai Europai kylančius iššūkius. Ir e, trečia, labai svarbu, e, svarbus modernus požiūris ES e, biudžetą, stiprinant įvairias politikos rytis, pavyzdžiui, sanglaudos politika 14. 20 laikotarpiu labai pasikeis palyginti su prieš tai buvusiu laikotarpiu, ypač kalbant apie investi, investicijų ir vystimos politiką. Tai yra priemonė, kurie galėtų prisidėti prie Um, SRSP programos įgyvendinimo, prie tikslų pasiekimo nacionalinės reformų programos ir veiklos programos, tai yra tai, ko reikės nacionalinių lygmenių. Ir taip pat reikės koordinuoti darbą ES lygmenių, kad būtų pasiekti ES uh, tikslai. Mes norėtumėm pažymėti, kad mes gerbėme pirmininkų sąlygos e, e, sprendimą ir laikysimės priskirtos kompetencijos. Dėkui. Ačiū. Daugiau kalbėtojų nepraš... nematau. Uh, Pranešėjas. E, norėčiau tai pasakyti, kad ponas Lambertas turėjo išvykti. Uh, turbūt nereikia e, ilgai kalbėti. Džiaugiuosi pradėtojo dialogų, lauksiu vaisingų diskusijų. Laiko daug neturime. Dėl, dėl to, kad dabar, aišku, vasaros atostogos yra, bet lauksiu bendradarbiavimo. Labai ačiū kalendorius būtų toks terminas e, Tai, e, pakeitimas pateikti yra lapkričio 1, balsuojama bus lapkričio 9. Galime baigti posėdį. Geros vasaros, pasilsėkite. Kadangi rūpiučio 31 jau turite būti geros formos, nes e, vėl e, tęsime darbą. Ta diena vyks mūsų posėdis.